Bitte nehmen Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, prašome susėsti. Ich heiße alle herzlich willkommen hier. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į pirmąjį posėdį 11 metais, o kadangi tai pirmasis posėdis, vis dėlto palinkėsiu laimingų, sėkmingų bei darbingų naujųjų metų. Ir kadangi linkiu jums visiems, akivaizdu, kad tik visi met, kartu dirbdami metus mes galime e, padaryti sėkmingais, sunkių darbų. Iškart pradėsime darbų tvarkės nagrinėjimą. Šiandien mes apsisprendėme kalbėti apie žemės ūkį daugiametinėje finansinėje programoje po 13 metų. Tikrai džiaugiamės, kad komisaras Čiološ atvyko pas mus. Jis maloniai sutiko padiskutuoti su mumis bei pristatyti komisijos planus dėl žemės ūkio politikos. Tik pažymėsiu, kad komisaras dėje negalės likti iki komiteto posėdžio pabaigos, todėl raginu leisti man trečią ir ketvirtą darbo tvarkės klausimus pakeisti. Tikiuosi, tam neprieštarausite. Turiu nemažai pranešimų, bet e, tą galėsiu padaryti po diskusijų su komisaru. Taigi, pirma bus ketvirtasis darbo tvarkės klausimas nagrinėjimas, trečias kiek vėliau dėl protokolų, kaip visada, jeigu nebus prieštaravimų, tai protokolus laikysime patvirtintais posėdžio pabaigoje. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Žemės ūkis daugiametėje finansinėje programoje po 13 metų iki 13 metų taisyklės egzistuoja, Reikia pagalvoti, ką mes norime keisti. bei eilės tvarka, kuria bus išsakytos mintis e, ir e, tokia pirmiausia penkių minučių pristatymas pranešėjas, po to Komisaras 10 minučių turės pristatyti komisijos pozicijai bei greičiausia pabandys atsakyti jam raštu pateiktus klausimus. Po to pasisakys frakcijų atstovai, nebūtinai koordinatoriai. Girdėjau, kad kai kurios frakcijos nori pakeisti tvarką kalbės ne koordinatoriai, o frakcijų atstovai, kiekvienam daugiausia penkios minutės, jeigu galite trumpiau, tuo geriau. O šiandien dar galime pasidžiaugti, kad pas mus yra Žemės ūkio komiteto pirmininkas, sveiki atvykę, jis dar kartą pristatė Žemės ūkio komiteto poziciją, tais padarys visų frakcijų atstovų pasisakymo, po to pirmasis e, komisaro atsakymų raundas. Toliau į e, diskusiją galės įsijungti visi kolegos. Jau pirmasis kolega paprašė žodžio, Džoni Levyje, pirmasis kalbės antrajame klausimų etape. Pradėkime Salvadorai. Prašau, padaryk įžangą. Gracias, buenos días, eh, prezidenta, kolegas, komisario eh, Siolos. Ačiū. Labas rytas, ponė pirmininkė, eh, ponė komisar, nežinau, kur jūs sėdite, tiesiai už jūsų, sako pirmininkė. Tikrai jaučiau, kad jis kažkur greta. Taigi, ponė pirmininkė. Vakar per koordinatorių sustikimą nusprendėme, kad per Tad, kad mes norėtumėme išklausyti ekspertų nuomonę dėl galimybės reformuoti žemės ūkio politiką per kitą finansinę perspektyvą apskritai apie žemės ūkio politikos ateitį. Aš pabandysiu padaryti įžangą šiandien. Aišku, po to man bus labai įdomu išklausyti kolegų nuomonės. Ačiū komisariui, kad jis atvyko. Štai dar ką pažymėjau, kaip ir kitiems, e, val, kitoms valstybėms ir pačioms valstybėms narėms mums reikia stiprios žemės ūkio politikos, būtent tokia yra mintis dokumento, kurį pateikė komisaras dėl žemės ūkio politikos. Tačiau būtinybę turėti gerai finansuojamą bendrą žemės ūkio politiką kertasi su kai kuriais valstybių darių pareiškimais. Egzistuoja tam tikras prieštaravimas. Būtent pirmiausia, norime sumažinti bendrijos biudžetą artimiausiais metais. Taigi pirmasis klausimas komisarui Čiolos. Kokia jūsų nuomonė dėl biudžeto dydžio, kokius prioritetus turėtų e, turėti BŽUP po 13 metų. Ar manote, kad e, būsimojo biudžeto užteks ir kaip kai kurios valstybės narės jau nekartą yra pareiškusios e, pageidaujama mažinti BŽUP biudžetą. Taip pat BŽUP finansavimo modelis tiesioginiai mokėjimai pirmajame ramstyje ir bendras finansavimas antrajame ramstyje. Taigi klausimas toks, e, kuris aišku susijęs su atsakymu į pirmąjį klausimą. Ar įmanoma, kad e, Jeigu BŽUP būtų finansuojama išimtinai iš bendrijos biudžeto, tai e, padėtų padidinti efektyvumą, ar reiktų viską finansuoti aktyviau iš e, bendrų, iš bendruomeninių lėšų, tai yra pagal bendrą finansavimą. Taigi, kolegos žino, kad jau turėjome parengę tam tikrą galimybių sąrašą dėl BŽUP ateities, paprasta struktūra vienoje pusėje ir sudėtinga architektūra e, kitoje pusėje. Aišku, tą strategiją turime keisti. Ta darydami turėtume turėti omenyje, kad žemės ūkis, turi, ūkis turėtų likti atskiroje kategorijoje bei žemės ūkis turėtų būti įtrauktas į visus augimo tikslus, kaip kad tvarus augimas. Ir pati BŽUP turėtų būti atskirai paminėta. Ką darysime su Žemės ūkio vystimo fondu? Egzistuoja tam tikra tendencija tos fondus paversti sanglaudos fondų dalimi taip pat ir žemės ūkio mm, erdvės vystimasis, e, kad būtų primtas prie sanglaudos fondų. Tokie klausimai e, mus labai domina jūsų nuomonė, ponia komisarė, tokia trumpa įžanga. Tikiuosi, kad kolegos išplės klausim, mano klausimus ir užduos naujų ponui komisarui. Ačiū Salvadorai, ačiū, kad tai trumpai, labai konkretus klausimus. Pone komisarė, prašau, jums žodis 10 minučių. Merci, euh, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau visiems palinkėti gerų, laimingų, turtingų metų, metų pilnų įvairių siekių. Na, o mes e, komisija savo ruoštų bandome renkti geras idėjas ir kitų metų pabaigoje mes pristatėme komunikatą e, skirtą bendra, bendrosios žemės ūkio politikos reformai. Na ir iš karto pakomentuosiu pačią temą. Komunikato esmė yra parengti, pertvarkyti žemės ūkio politiką atsižvelgiant į 13 metų perspektyvas, atsižvelgiant į tai, kas numatyta sutartyje ir kokia yra ES sutarties misija, ką jis suteikia bendrai žemės ūkio politikai ir taip pat bandyti įtraukti visuomenės lūkesčius, kalbant apie ateitį globalių mastų, kaip bendroji žemės ūkio politika, šakinė politika galėtų virsti platesnė politika ir tuos lūkesčius patenkinti. Taigi trys pagrindiniai bendrosios žemės ūkio politikos tikslai ateičiai. Pirmiausia yra saugus maistas ir kiekybės, ir kokybės, ir įvairovės mas, e, prasme. Ir pastarosiomis dienomis spaudoje skaitėme apie tai, kad e, maisto saugumo klausimas yra tikslas, kurio reikia siekti, siekti kas, kasdien. Taip pat antrasis svarbus tikslas, kuris tampa vis reikšmingesnis žemės ūkio politikos rytyje, yra tos ištekliai ir jų taupimas. Labai, tai yra labai svarbus tikslas ekonominė prasme, bet taip pat ir ekologinė prasme, siekiant užtikrinti biologinę įvairovę, dirbožėmio kokybę, vandens kokybę. Ir tai yra tas, e, tie tikslai, kurių turi siekti žemės ūkio, politiko, žemės ūkio politika, kadangi joje naudojami yra gamtiniai ištekliai. Aišku, reikia nepamiršti ir miškininkystės sektoriaus. Miškai du trečdalius Europos teritorijos dengia. Taigi tai yra labai svarbus tikslas e, Europai ir žemės ūkio politika turi prisidėti siekiančių tikslų tam, kad būtų užsaugojamas teritorinis e, balansas ir kaimo vietovėse. Kaimo vietovės, aišku, yra labai aktualios žemės ūkio politikai ir bendroji žemės ūkio politika turi siekti uh, šio tikslo ir ypatingai po plėtros e, teritorinio planavimo klausimas tapo dar svarbesnis Europoje. Taip pat e, pateikėme pasiūlymą susijusi su tuo, kad, aišku, bendro žemės ūkio politika kūrė pridėtinę vertę Europoje, kadangi tai yra ta politika, kuri turi sukurti pridėtinę vertę ir ta poli politika, kuri egzistuoja Europos, e, ši politika, kuri egzistuoja Europos Sąjungoje jau labai seniai. Ir tai yra ta politika, kuri turi susitvarkyti su ekonominiais ir teritoriniais iššūkiais. Taigi aš manau, kad kalbant apie vieningą bendrą rinką, apie teritorinį planavimą ES, akivaizdu, kad e, bendrijos politika taptų kur kas reikšmingesnė, svarbesnė, veiksmingesnė ir netokia brangi, jeigu tai būtų tiesiog lyginant su nacionalinė politika. Uh, Taigi iš tiesų iššūkių turime nemažai ir ekonominių, ir aplinkosauginių, ir teritorinė prasme turime nemažai iššūkių, kurie yra įtraukti į 2020 metų strategiją, kaip sakiau, bendroji žemės ūkio politika turi siekti tikslų numatytų sutartyje, taip pat tikslų, kurie yra numatyti strategijoje, strategijoje 2020 metams, kadangi Tvarus augimas įmanomas tik tausojant gamtinius išteklius egzistuojančius ES teritorijoje, taip pat tai turi būti politika, e, kuri įtrauktų ir kaimo plėtrą, kaimo plėtra yra susijusi ir, ir su žemės ūkio politika, be jokios abejonės, ir su kitomis politikos sritimis. Taip pat labai svarbus yra mm, maisto, žemės ūkio produktų e, sektorius, ekonominė prasme, kadangi apyvarta yra didžiulė žemės ūkio produkcijos e, srityje. Taip pat reikalinga nepamiršti ir konkurencingumo. Ir žemės ūkio produkcijos sektorius yra tikrai stiprus, kadangi bendroji žemės ūkio politika finansuoja e, šį sektorių. sureaguodamas į pirmąjį pasisakymą ir bandydamas atsakyti į pono Garygą klausimą, norėčiau pasakyti, kad e, nusimatėme, numatėme ambicingų tikslų šioje politikos rytyje ir manome, kad biudžetas turi atitikti tuos siekius, kuriuos užsibrėžėme šioje politikos rytyje. Taip pat pastaraisiais metais biudžetas nekito, žemės ūkio politikoje ir panašu, kad kalbant apie biudžetą, labai svarbu, kad bendroji žemės ūkio politika būtų įgyvendinama to biudžeto pagrindu. Dabar, aišku, kalbant tiksliau, e, komisija žinoma pateiks aiškesnį pasiūlymą e, dėl finansinių perspektyvų, atsižvelgdama, aišku, į tai, kad esant dabartiniai ekonominiai padėčiai, kuri yra sudėtinga, labai svarbu veiksmingai naudoti biudžeto išlaidas, bet aš manau, kad žūp politika tikrai veiksmingai naudoja biudžeto išteklius ir tai yra ta, tie tikslai, įgyvendinant tuos tikslus, tuos tikslus, kurie istoriškai susiklostė per tam tikrą laiko tarpą ES ir taip pat įgyvendinant naujus tikslus. Taip pat žūp biudžeto mažinimas turi būti atliekamas e, atsižvelgiant į ambicijų mažinimą atitinkamai. Tai turėtų būti proporcingas procesas, atsižvelgiant taip pat ir, aišku, į tam tikrus ekonominius aspektus, nes ES ūkininkai turi konkuruoti su pasaulio rinkos veikėjais. Ir tikslų ir reikalavimų ES yra nemažai, kurie yra numatyti ūkininkams Taigi, jeigu norime išsimaitinti Europoje ir tausoti gamtinius išteklius visoje ES, taip pat turime vykdyti atitinkamą politiką bendrijos lygmenių. Dabar kalbant apie bendrosios žemės ūkio politikos biudžeto reikalus ir šios politikos įtraukimą į bendrijos biudžetą, vienas ramstis būtų susijęs su tiesioginė parama ūkininkams. Žemės ūkio sektorius. Sektoriuje atlyginimai, vidutinis atlyginimas yra mažesnis nei kitose e, pasaulio šalyse, taigi turime į tai atsižvelgti ir priimti tam tikras priemonės bendros rinkos lygmenių reikalingos bendros taisyklės ir bendri instrumentai. Tai yra tas pirmasis ramstis, ramstis, kuris šimtų procentų yra finansuojamas ES mastu. Yra antrasis ramstis, kuriame yra atsižvelgiama labiau į teritorinius aspektus, į tam tikras ypatybės, ypatumus ir tai yra bendrafinansavimo ramstis. Taip pat reikia pamastyti ir apie pirmojo ramščio bendrą finansavimo galimybės, nes teisinių lygmenių galime valstybėms narėms iš valstybių narių reikalauti bendra finansavimo. Ir valstybės narės gali palaipsniui, atsižvelgiant į biudžeto išteklius, prisidėti prie to bendra finansavimo. Tai būtų galimybė teikti geriau subalansuotą paramą ūkininkams vidaus rinkoje. Taigi tokia struktūra, e, kaip pirmasis ramstis yra 100 procentų finansuojamas iš ES biudžeto, o antrasis ramstis yra bendra finansuojamas, atsižvelgiant į teritorinius ypatumus. Tokia struktūra būtent ir funkcionuoja ir veikia šiuo metu. Dabar e, kokį vaidmenį žūp užima biudžeto struktūroje? Žinoma, yra įvairių galimybių, kurias reikia išanalizuoti ir komisija taip pat tas, tuos variantus analizuoja ir e, ko, komunikate, kuris skirtas finansinėms perspektyvoms, tuos variantus pristatys. Viena vertus, tai yra bendrijos politika, istoriškai susi, susiklošiusi, evoliucionavusi politika numatyta sutartyje, tačiau taip pat e, reikia atsižvelgti ir į strategiją 2020 strategijoje 2020 yra papildomų tikslų, tačiau yra nemažai elementų bendroje žemės ūkio politikoje, kurie atitinka strategijos 2020 tikslus. Kalbant apie kaimo plėtrą ir sanglaudą, tai bus paskutinė mano paliesta tema, e, komisija jau vedė diskusijas, e, atsiprašau, aš vedžiau diskusiją su komisaru e, Renu ir man, mes nusprendėme, kad geriausias sprendimas būtų kaimo plėtros politiką atsijėti nuo sanglados politikos, numatant konkrečius specifinius tikslus ir užtikrinant geriausiai įmanomą koordinavimą atsižvelgiant į strategiją. Tam, kad būtų kuo galima daugiau darnos ir nuoseklumo, panaudojant tuos įvairius instrumentus ir priemonės. Taigi, toks būtų mūsų siūlymas. Dėkui. Ja, vielen Dank. Das war... Ačiū. Labai tiksliai tilpate į 10 minučių. Ačiū Jums už tai. Dabar frakcijų atstovai pasisakys. Padėsime nuo EPP Alberdes. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš taip pat visiems norėčiau palinkėti e, laimingų naujųjų metų. Tikiuosi tikiuosi, kad priimsime sėkmingus sprendimus, ypač dėl žemės ūkio. EPP frakcijos vardu norėčiau užkelti keletą klausimų. Žodijos komisaro jį mus domina daugiau smulkmenių. Būtent kiek Uh, koks didį, kokio didžio finansavimas BŽP bus užtikrintas ateityje. Sakom apie 1 procentą, 0,58 procento. Pone komisarė, kiek um, manote bus skiriama bendrijos biudžetui pinigų ateityje? Ir kitas klausimas apie finansinį laikotarpį 5, 7, 10 metų Įvairiausių kalbų girdime, 10 metų su 5 metų laikotarpio vidurio peržiūra, taigi kiek toli planuojame, kokio ilgio bus kita finansinė perspektyva. Nepamirškime, kad Europa išaugo iki 27 valstybių narių, reikia finansuoti ir naujasias valstybės narės Ir žinote, ponė komisarė, kad žemės ūkija situacija valstybėse narėse nepaprastai skirtinga. Turime rasti pusiausvyrą tarp, tarp valstybių, kurie gauna mažiausias išmokas už hektarą ir gauna didžiausias išmokas. Kokių ketinimų jūs turite čia kokius pereinamosius laikotarpius numatėte dėl tiesioginių išmokų valstybėse narėse. Toliau kalbėti apie maisto produktų tiekimo saugumą. Akivaizdu, kad ateityje reiks skirti ypatingą dėmesį tam, kad pusė milijardo žmonių uh, uh, maitintųsi ne tik uh, kokybiškais produktais, bet atskir, apskritai turėtų maisto. Ir dabar e, prasideda cukraus deficitas, o prieš šešeris metus diskutuojant apie cukraus reformą buvo kalbama, kad Europoje cukrinių runkelių pramonės nebereikia, kad Europoje per daug auginama cukrinių runkelių o dabar galime pasidžiaugti, kad cukrus vis dar gaminamas Europoje ir cukriniai runkeliai auginami. Akivaizdu, kad Europos ūkininkai turi ir ateityje turėti galimybę užtikrinti maisto tiekimą pusė milijardo europiečių. Taip pat pritariu Jums, ponė komisarė, kad reikia diskutuoti kodėlgi žemės ūkiui procentiškai tiek daug skiriama pinigų Europoje. Jūs apie tai jau sakėte, kad tai be ne vienintelės rytis, kuri visiškai finansuojama iš bendrijos biudžeto. Jeigu mes viską ir kitas sritis kaip kultūrą, švietimą, e, mokslą finansuotumėme tik iš bendrijos biudžeto, pamatytume, kad žemės ūkiui e, skiriama netaip jau ir daug, o, o dabar tas procentas atrodo taip mm, iškreiptai ir aukštai, kaip kad 90 procentų, kaip buvo 80-ame dešimtmetyje. Taigi, ponia komisarė, būtina rasti sistemą, kuri leistų e, užtikrinti Europos ūkininkams lygias konkurencinės galimybės, kad jie gautų prieigą laisvą prie visų 27 valstybių narių rinkų. Taip pat čia noriu paklausti, kaip ponė komisarė, jūs galvojate užtikrinti bendros rinkos egzistavimą, kad būtų išvengta protekcionistinių priemonių ir kad būtų užtikrintas maisto produktų tiekimo saugumas. Vienas rūpestis mane kamuoja, su juo susidursime ateityje, manyčiau gana dažnai. Kokių priemonių europiečiai gali imtis, kad būtų užkirtas kelias spekuliavimui žemės ūkio produkcija. Akivaizdu, kad iš šį klausimą reiks atsakymo. Turiu dar daug e, klausimų ir problemų, bet laiko mažai, todėl apsiribosiu šiais. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų socialistų vardu ponas Lefort, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmasis dalykas. Kokias, kokius tikslus mes turime uh, ginti, kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką? Pirmiausia, maisto sauga. Mes šiandien išgyvename krizę ir e, ji aiškiai parodo, kad mes turime išlaikyti bendrą žemės ūkio politiką, ir kad ši politika turėtų prisidėti prie didesnės maisto saugos, ne tik pas mus, bet ir visame pasaulyje. Tai yra pirmasis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Antrasis dalykas, apie tai kalbėjo ir komisaras, tai, kad mes turime reaguoti ir ekologinius klausimus. Ir bendroji žemės ūkio politika turėtų prisidėti prie aplinkosaugos tikslų ir turėtų taip pat atitikti 2020 m. strategijos e, nuostatas. Trečiasis dalykas - žemės, Europos žemės ūkis. Yra žemės ūkis, kuris yra labai diversifikuotas, kuris yra labai įvairus. Mes žinome, kad regionai labai skiriasi, mes turime ir, ir e, kalnuotų vietovių, ir e, ir lygumas ir į tai turime atsižvelgti. Ir turime pritaikyti bendrą žemės ūkio politiką prie visos Europos e, ypatumų. Ketvirtas dalykas. Europos stiprybė yra tam, e, ta, kad mes sugebame išlaikyti stiprią bendrą žemės ūkio politiką, kuri, kuri leidžia mums gaminti aukštos kokybės produktus. Ir tai taip pat buvo vienas iš mūsų e, tikslų siekiant didesnės integracijos ir stiprinant vaidmenį pasaulyje. Ir tai yra mūsų socialistų galva yra vienas svarbiausių dalykų. Ir jis yra susijęs ir su dabartinė krize, apie, apie kurią kalbėjo ir e, komisaras ką tik kalbėjo, kad žemės ūkio sektorius samdo daugiausia žmonių Ir apie tai būtina kalbėti. Ir dabar norėčiau atsakyti į iškeltą klausimą. Ką mes turė, kokias išvadas turime daryti? Pirmiausia, mes gal, galvojame, kad negalima mažinti bendros žemės ūkio politikos ambicingumo. Ir jau buvo pasakyta, kad kai kas nori sumažinti mūsų siekius ir tikslus bendrosios žemės ūkio politikos. Ne, mes norime labai aiškiai pasakyti, kad tai mums yra visiškai nepriimtina. Jokie mažinimai yra nepriimtini bendrosios žemės ūkio politikos srityje. Tai yra labai svarbu. Mums reikia biudžeto tokio, kuris leistų mums siekti užsibrieštų tikslų. Antras dalykas - bendrasis finansavimas. Mes manome, kad bendra finansavimo lygis ne, negalėtų būti didinamas. Kitaip, nes kitaip žemės ūkis Europoje bus renacionalizuojamas. Ir tai susijęs su tam tikra rizika. Europos Sąjungoje visos valstybės narės uh, negali konkuruoti tarpusavį. Mes turime išsaugoti vienybės jausmą. Ir todėl mes turime ginti bendrą, žemės, bendrą žemės ūkio politiką, kuri būtų gyvendinama visos bendrijos lygmenių. Ir todėl negalima ne, nekaip uh, keisti bendrą finansavimo taisyklių. Dar vienas dalykas. Mums reikia strategijos tam, kad mūsų bendrasis žemės ūkis galėtų išgyventi šiandienos pasaulyje, tam, kad mūsų bendroji politika galėtų žengti į priekį ir galėtų ir toliau e, leisti mums gaminti aukštos kokybės produkciją. Ir tik tuomet mes galėsime, ir apie tai būtina kalbėti, kad galėtume, turėtume aišku dėrybų mandatą pasaulio prekybos organizacijoje. Toliau, atsiekiamumas, maisto produkcijos e, kokybė. Tai yra svarbus dalykai. Ir žinome iš patirties kai kuriuose valstybės narėse, kad šios dalykus būtina stiprinti. Be to, siekiant aplinkosaugos tikslų, būtina užsibriežti atitinkamus siekius ir pirmajame ir antrajame bendrosios žemės ūkio politikos e, ramščiuose brūpas toks, koks yra šiandien ir taip kaip yra elgiamasi su šią politiką šiandien, iš, uh, rodo, kad kyla daug įvairiausių klausimų. Reikia aiškiau atskirti tuomet pirmąjį ramstį nuo antrojo. Pagal pirmąjį ramstį visi veiksmai yra vykdomi e, pagal metinės pro programas, o antrajame ramstyje pagal atskirus kontraktus šias rytį reikia sutvarkyti. Taigi, mes turime suprasti, kad mes turime toliau stiprinti bendrą žemės ūkio politiką ir su, suprasti, kad tai mums visiems bus labai svarbu. Dank, Stefan. Ačiū, Stefan. Karthalsund, Alde frakcija. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie ekonominius bendrosios žemės ūkio politikos elementus. Komisaras pateikė mums įdomių dokumentų per, pas, per pastarąjį pusmetį. Jie yra įdomus žemės ūkio perspektyvos e, pusės, bet kol mes manom, manome, kad e, ekonominė prasme, šio komiteto prasme, trūksta dar esminių elementų. Na ir dėrėdamėsi dėl 2011 metų biudžeto, per tas dėrybas, kurios parodė, kad e, valstybės narės labai nerimauja dėl europinių išlaidų. Gruodžio 18 dieną mes gavome labai įdomų laišką, laišką, kuris buvo skirtas komisijai, kur Prancūzijos, Junktinės karalystės, Suomijos ministrai pirmininkai, kitų šalių premjerai iš principo reikalavo užšaldyti biudžetą. Tai yra įdomu, ypatingai žvelgiant į tai, kokie ten yra parašai kokių valstybių parašai, valstybių, kurios gavo kompensaciją ir taip toliau. Atsižvelgiant į visą tai, aš manau, kad situacija yra dar sudėtingesnė ir aš nelabai džiaugiuosi šią naująją valstybių narių e, taktiką, kai premjerai rašo laiškus komisijai. Tai iš principo atrodo, kad e, tas ekonominė pusiausvyrą, kurią reiks atstatyti bendrojo žemės ūkio politikoje. Ta padaryti bus sudėtinga, kaip mes ir tikėjomės. Mano kolega iš APP frakcijos minėjo tai, kad reikalinga tiesioginės išmokas padaryti sažiningesnėmis naujų valstybių narių atveju, nes dėja ne visuomet su naujosiamis valstybėmis narėmis yra elgiamasi kaip su lygiomis partnerėmis. Taigi, kaip matome, situacija yra labai sudėtinga, kalbant apie ekonomiką ir žup finansavimą. Na ir būtų labai įdomu išgirsti komisaro vertinimą, to laiško vertinimą. Ir taip pat matome, kad reikia numatyti tam tikrus e, finansavimo mažinimus bendroje žemės ūkio politikoje, kad e, bendroje žemės ūkio politika būtų sažiningesnė. Dėja, to sažiningumo dabar trūksta. Ir kartais man atrodo, kad nėra įmanoma e, plėsti žūp. Yra manančių, kad tą įmanoma padaryti, bet e, panašu, kad e, tik, labiau tikėtina, kad žūp politikos finansavimas gali būti tik tai mažinamas ir man būtų įdomu išklausyti komisaro nuomonės. Taip pat, ponia pirmininkė, būtų įdomu, jeigu komisaras galėtų pakalbėti apie strategiją 2020 ir kaip komisijos vertinimu tą strategiją būtų galima susijęti su BŽUP reforma, nes kol kas komisija nekarta minėjo, kad tai yra labai svarbu, tačiau, kiek žinau, konkrečių pavyzdžių ir siūlymų kol kas negavome. Taigi būtų įdomu išklausyti komisijos poziciją. Dėkui. Vielen Dank. Jetzt Bas Eckhout für die Grünen. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju komisijos nariui už jo uh, e, išranginę kalbą. Uh, Kalbėdamas žaliųjų frakcijos vardu, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų galva vienas dalykas yra svarbus ir šiuo klausimu mes sutarėme su jumis, ponė komisarė. Taip, mes turime pakeisti e, dabartinę e, žemės ūkio politiką. Mes daug ko reikalaujame iš mūsų ūkininkų, o tai reiškia, kad mes negalime mažinti bendros žemės ūkio politikos, kadangi mes nulatos e, reikalavome, kad ūkininkai tobulintų savo darbą ir tam reikia lėšų. Tai yra labai e, svarbus atspirties taškas. Nes jeigu mes norime skirti lėšų stipriai bendroje žemės ūkio politikai, e, kuri gyveninama sąjungos lygmenių, turime galvoti apie tai, kaip keisti šį finansavimą. Jūs kalbėjote apie savo komunikatą paskelbtą lapkričio mėnesį. Ir uh, jūs taip pat kalbėjote, kad dabartinė situacija visiškai mums nepatinka, kad, kadangi mes turime reaguoti į e, bendrą žemės ūkio politiką išsakomą kritiką, nes, kaip ir sakė e, kolega, susidurime su rimtomis biudžeto problemomis. Lėšų turime vis mažiau ir todėl turime labai aiškiai paaiškinti, kaip naudojame viešus finansus siekdami e, viešų bendrų tikslų. Ir jūsų komunikate iš, e, nurodytas, nu, nurodyta pirmoji alternatyva, tai yra nieko nekeisti, mums tikrai nėra primtina. Antras dalykas. Yra ir kitų klausimų. Jūsų antrajame, antrasis pasiūlymas yra tiesioginių išmokų susijimas su ekologiniais tikslais. Ką tai reiškia? Mums labai svarbu, kad maistas, bū, maisto produkcija būtų kokybiška o ne kad jos būtų pagaminama labai daug. Be to, e, nepamirškime, kad norime siekti tvaraus augimo pagal 2020 m. strategiją. Mes kalbame apie stiprią ekonomiką, o žemės ūkis yra tas sektorius, be kurio stipri ekonomika yra neįsivaizduojama. E, Tiesiog nes išmokos, e, trašų naudojimas, energetikos klausimai turime naudotis visais šiais ištekliais kur kas veiksm, e, efektyviau ir būtent todėl turime, kei, e, turime tobulinti bendrą žemės ūkio politiką. Toliau, jūs savo komunikate jūs taip pat kalbate ir apie smulkius ūkininkus ir apie tai išmokas e, mokamas jiems. Paprastai, kai mes keliame šį klausimą, susilaukime atsakymo, kad reikia modernizuoti šias, šios ūkius. Uh, ką tai reiškia. Ar e, jūs e, tiesiog norite, kad tokių ūkių nebeliktų, taip kaip atsitiko mano šalyje, Niderlanduose, kai viską užvaldė didžiuliai pramoniniais e, gamybos ūkiai. Jei jūs kalbate apie tai, kad jie turėtų veiksmingiau, geriau naudoti savo išteklius ir prisitaikyti labiau prie ekologinių tikslų, tuomet tai mums būtų priimtina jei mes kalbame apie, apie smulkių ūkių modernizavimą, o ne e, jų e, industrializavimą, tuomet mums tai šis pasiūlymas bus priimtinas. Trečias dalykas - ūkininkų padėtis e, mažiau ūkininkavimo palankiose vietovėse. Nuo to te, tiesiog priklauso tiesioginės išmokos, kurias gauna ūkininkai. Ir tai taip pat yra labai svarbus dalykas. Toliau, ką reikia perkelti iš antrojo amžiojo į pirmąjį e, ramstį? A, tai šis klausimas be abejo yra susijęs su kaimo plėtra. Mes manome, kad kaimo plėtrai reikia daugiau dėmesio skirti. Jūs savo kalboje kalbėjote, jog kaimo plėtrą reikia derinti su sanglaudos fondų naudojimu. Ką tai reiškia? Aš manau, kad mums reikia aiškios teritorinės sanglaudos vizijos Europoje. Uh, reikia įrodyti, kad šie nepalankus ūkininkavimo regionai gali prisidėti prie mūsų, o, o, prie mūsų gyvenimo Europoje. Ir kalbėti apie tai, kaip prie to prisideda finansavimas pagal žem, bendrą žemės ūkio politiką ir kiek prie to prisideda sanglaudos fondai. Toliau. Norėčiau kai ką pakritikuoti. Savo komunikate vis, jūs visiškai nekalbate apie tai, kaip župas veikia trečiųjų šalių uh, ekonomiką. Mūsų galva apie tai būtina kalbėti. Turime, formuodami savo politiką, visuomet atsižvelgti į tai, kaip jį paveiks trečiasias šalis. Bet koks dempingas nenaudingas besivystančiams šalims turi būti panaikintas. Todėl eksporto subsidijos, subsidijų taip pat reikia atsisakyti. Nes e, e, tos, toks požiūris yra pasenęs, tai yra 19-20 amžiaus požiūris, o šiandien yra 21-asis. Pridėtinę vertę reikia kurti uh, e, trečiosiuose šalise, o nesakyti, kad jos tik tai gali pagaminti žalivas, o po to mes jas apdarosime ir brangiai parduosime Europoje. Taip, taip, kolegos, džiaugiuosi, kad e, jūs įdėmiai klausotės to, ką sakau, bet toj toj baigsiu. Taigi, aš pradėjau nuo to, kad mes daug ko reikalavome iš ūkininkų, bet nepamirškime, kad tai reiškia, kad turime ir atsižvelgti į jų situaciją, padė, turime padėti jiems geriau e, sutvarkyti savo ūkį. O šioje srityje nepamirškime ir mažmenininkų e, vaidmens. Smulkėjų ūkininkai nulatos kenčia nuo didžiųjų priekybos tinklų ir mažmeninės priekybos magnatų. Ir todėl turime padėti smulkiems ūkininkams susiburti į organizacijas, kurios padėtų jiems ir toliau kurti tvarų ir stiprų žemės ūkį. Dėkoju ir perduodu žodį kolegoms. Richard. Ačiū, Bas. Richard, ECR frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti už komentarus komisarui ACR frakcijos vardu. Aš norėčiau pasakyti, kad mums frakcijoje yra akivaizdu, kad bendrai ES biudžetas kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje bus užšaldytas. Ir jeigu yra biudžetas, kuris nėra toks milžiniškas, tuomet akivaizdu, kad žemės ūkis, kuris dabar sudaro 42 procentus bendrai visų išlaidų, susidurs su didelė konkurencija kalbant su kitomis politikos sritimis, kurios irgi reikalauja biudžeto išteklių. Šiandienėme pasaulyje tai reiškia, kad Europos ekonomika susiduria su krize. 23 milijonai žmonių neturi darbo ir mums reikia nedelsiant kurti darbo vietas, ekonominį augimą ir konkurencingumą. Akivaizdu, kad būtent tokie turi būti pagrindiniai komisijos prioritetai, sprendžiant, spręsti šiuos klausimus. Ir uh, mąstysena turi atsiremti, visas mąstymas atsiremti į strategiją 2020. Geros žinios žemės ūkio sričiai yra tai, kad žemės ūkis suvaidina svarbų vaidmenį strategijoje 2020. Ši politika yra svarbi, keičiantis pasauliui, augant gyventojų skaičiui, turtėjant visuomeniai, akivaizdu, kad reikia skubiai didinti maisto gamybą. Maisto tiekimo saug, saugumas gali tapti labai svarbiu iššūkiu iki besibaigiančiai finansiniai perspektyvai. Dėl to žemės ūkis, maisto gamyba taps strateginė prasme labai svarbis rytis ES. Kitas dalykas, žemės ūkis, kaimo plėtra turi kurti tą pridėtinę vertę ir prisidėti kovojant su klimato kaita. <clears throat> Na ir kadangi žemės ūkis ir kaimo plėtra smarkiai prisideda prie E, e, Europos ekonomikos, kuriant darbo vietas ir turtą e, kaimo vietovėse. Blogai yra tai, kad nepaisant visų tų įspūdingų pasiekimų žemės ūkio politikoje, Europos žemės ūkio pramonė nesiplečia pakankamai greitai. Pirmiausia, pajamų lygis yra nerimaujančiai žemas, kaip sakė komisaras, 50 procentų mažiau uždirba vidutiniškai ūkininkas nei bet koks kitas darbuotojas ES. Taigi pramoniai teks dar labai pasistengti, kad ji išgyventų savaime, pati savaime ir tikrai nėra perspektyvų, kad ši politikos rytis gali atsakyti subsidijų. Taip pat yra didelius kaštus generuojanti pramonės rytis ir konkurencija gali būti sustiprinta tik tuomet, jeigu pasaulinė priekyba bus liberalizuota. Taip pat e, žemės ūkio sektoriuje yra perdėm didelis skirtumas tarp didžiulės paramos, kuri yra skiriama veiksmingiems, konkurencingiems žemės ūkio sektoriams 15 valstybių narių ir nedidelio paramos lygio skiriamo naujosiams valstybėms narėms, kur priklausomumas nuo mažmeninio ūkininkavimo, neveiksmingo ūkininkavimo kelia problemų. Ir į tai reikia atsižvelgti žūp reformoje ir reformoje tai aišku turi būti susijęjama ir su biudžeto mažinimu. Taigi tiek būtų apie žemės ūkio pramonę. Aš suprantu, kad ta bendroji bendrijos politika, žemės ūkis, kaimo plėtra užims labai svarbę vietą mūsų biudžete, biudžete visuomet. Tačiau, kaip visada, jeigu trūksta lėšų, didžiausia svarbiausia šioje strategijoje ir šioje reformoje užtikrinti efektyvų finansavimą, veiksmingą finansavimą. Ir mane šiek tiek nuvylė komisijos reformos pasiūlymai. Mano manimu, trūksta vizijos, trūksta ambicijų šiai pramonės sričiai nėra sprendžiamos struktūrinės pramonės problemos, labai mažai siūloma, ką būtų galima padaryti didinant konkurenciją šioje pramonėje ir esant tokiems sudėtingiams laikams komisija tikrai turėtų daugiau nuveikti, kad parodytų visuomeniai, kad jie ne vien tik siūlo reformuotos pramonės viziją ir misiją, bet taip pat turi parodyti visuomeniai, kad parama žemės ūkiui turi sukurti vertę ir kad tos lėšos būtų panaudojamos kuo galima efektyviau. Dėkui. Um, Ačiū. Taigi, apsidairiusi, e, nieko išgūję nepastebėjau. Atsiprašau, išgūję vis dėlto atsirado kolega norintis pasisakyti, prašom, penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nors aš informavau, bet sekretariatas greičiausia nespėjo e, perduoti, kad aš norėsiu pasisakyti. Tikrai ačiū komisarui už pasisakymą, už komunikatą. Kalbant apie pačius pamatinius principus, reikia galvoti apie solidarumą, taip pat ir žemės ūkio srityje. Žemės ūkis nėra tradicinė rinka, turime tą pripažinti visuomet. Bus momentų, kai reikės padėti ūkininkams vienaip ar kitaip ir aišku, kad skirtumai tarp ūkininkų valstybinėse narėse yra labai dideli. Pritariu kolegai iš žaliųjų frakcijos, mes turime būti solidarus su uh, besivystančiomis valstybėmis, negalima, kad uh, E, žemės ūkio politika nulemtų, jog subsidijomis mes dempinguosime besivystančių valstybių vystimasi. Priešingai turime skatinti besivystančių ekonomikų augimą. O pažvelgę į galimus prioritetus BŽUP, aišku, kad sumaištis tikrai didelė. Reikia keisti situaciją. Pritariu taip pat ir konservatoriams. Komisijos komunikate nebuvo aišku, ką mes darysime, bet vis dėlto reikia apsispręsti, apsispręsti dėl tikslų ir taip pat dėl to, kiek bus skiriama pinigų. Yra e, pagalba, pagalba pajamoms, korekcinė pagalba, struktūrinė pagalba ūkininkams, taip pat e, pagalba vystimuisi ūkininkams, kurie nėra taip toli pažengę, taip pat tvarumas, aplinka. Ketvirtas aspektas yra nepaprastai svarbus iš vidaus rinkos perspektyvos. Pirmiausia, žemės ūkija reikia inovacijų, o tai gali e, nulemti e, tikrai teigiamas e, perspektyvas ir tą reikia pasiekti. Ar tą padarysime per žemės ūkio fondus? Na, nežinau. Akivaizdu, kad komisija, rengdama finansinę perspektyvą, turėtų ieškoti lėšų efektyviausio panaudojimo galimybę, taigi tuos tikslus reikia labai tiksliai įvartinti. Taigi reikia bandyti bendrinti. E, Žemės ūkio fondai yra be abejo susiję su sanglauda. Akivaizdu, kad Žemės ūkio fondų pinigai turi e, e, būti skiriami smulkiems ūkininkams. Mes regime, kaip e, Europoje žemės ūkija įsigali dideli pramoniniai ūkiai, tačiau smulkus ūkininkai taip pat lieka pakankamai svarbus. E, mažėja vidutinio dydžio ūkių. Akivaizdu, kad e, sanglaudos politikos tikslas turi būti ateityje palaikyti smulkius ūkininkus ir ypač naujose valstybėse narėse. Perėsiu prie kito aspekto. Esame įsitikinę, kad vis dėlto teks naudoti intervencinius pirkimus rinkose, to nepavyks išvengti. Trečias tikslas turėtų būti novatoriškumas. Pagalvokime, kokie fondai yra tinkamiausi inovacijoms žemės ūkija. Ar mums nereiktų greta žemės ūkio fondų sukurti inovacijų fondų? Ir jeigu mes tą padarysime, nepamirškime darbdavių skundų dėl uh, Europinių fondų gausos, nereiktų pernelyg apsunkinti situacijos ūkininkams. O galiausia tvari plėtra. Smulkus ūkininkai uh, dažnai susilaukia tokio paniekinamą požiūrį iš kai kurių kolegų, tačiau jie atlieka nepaprastai svarbu darbą. Jie E, užtikrina e, ekologinę žemdirbystę, tvarę žemdirbystę ir už tai gauna pinigus. Nes iš kitos pusės, o tačiau iš kitos pusės e, maž, smulkiai ūkininkai susilaukia daugiausia taisyklių ir jiems jų sudėtingiausia laikytis. Taigi mums nereiktų skatinti nesažiningos konkurencijos, nereiktų skatinti įrodinėti, kad valstybės narėms, kad pas jo situacija blogesnė, kad jie gautų daugiau pinigų, reikia siekti sąžiningą konkurenciją užtikrinti. Taigi to iš jūsų tikimės, ponė komisarė. Pirmininkė, ačiū. Ir paskutinė frakcijos vardu ponė Andreasin. Prašau. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Mano frakcija nepritarė bendrai žemės ūkio politikai ir tai nieko iš jūsų nenustebins. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ponas Baroso, ko Europos komisijos pirmininkas, gan dažnai mini pridėtinę vertę, solidarumą ir subsidiarumą. Ir aš norėčiau, kad komisijos narys daugiau mums paaiškintų, kokią pridėtinę vertę sukūrė BŽUP per pastarąjį dešimtmetį. Aš manau, kad kai norime tobulinti kokią nors politiką, reikia vertinti praeitie gyvendintos politikos e, sėkmės ir nesėkmės. Todėl aš ir noriu, kad man būtų pateikta labai konkreti sėkmės per praeitį dešimtmetį analizė. Penkių ministrų pirmininkų laiškas, kuris taip pat jau buvo minimas šioje diskusijoje. Norėčiau šiame kontekste paklausti komisijos narių, kaip, ką jūs ketinate siūlyti tam, kad, keičiant, kad žemės ūkio politika būtų keičiama, siekia naudoti mažiau lėšų. Ir paskutinis dalykas. Dabar, kai yra skelbiami paramos gavėjų sąrašai, mes žinome, kad kai kuriems iš jų tikrai nereikia paramos. Ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju. Runde, um... Taigi, baigėme frakcijų atstovų pasisakome, o dabar Žemės ūkio komiteto pirmininkas. Prašom. Sì. Ringrazio la Presidenza per l'opportunità. Ačiū. Iškart norėčiau padėkoti už suteikti žodį. Pone Čelos, džiugu, kad atėjote į mūsų posėdį. Manau, frakcijos labai aiškiai savo nuomonę išreiškė. Aš savo pasisakymę norėčiau didžiausią dėmesį skirti e, BŽUP finansavimui ir siekiu pateikti to finansavimo aspektą, e, lyginant su to, kas buvo prieš 20 metų. Pokyčiai yra dideli, turime būti lankstus ir tampa aišku, kad žemės ūkis išeina už sektorinės politikos rėmų. Reiktų konstatuoti, kad visa Europos visuomenė yra susijusi su žemės ūkiu. Žemės ūkis yra susijęs su biovairovė, klimato kaita, vandens taupimu, e, kaimiškų vietovių vystimu. Visi šie klausimai ak labai aktualūs visuomeniai. Be jų sprendimo negalima sukurti e, tvarios visuomenės. Taigi tam tikslui turime turėti tinkamų priemonių. BŽUP reforma prasidėjusi 92 metais nulėmė mm, nuolatinį žemės ūkių skiriamų lėšų mažinimą o tos lėšos ypač sumažėjo po, po ES plėtros. Prisiminkime, kad netrukus bus 29 valstybės narės, taigi mm, nauji iššūkiai mūsų laukia. Kaip Žemės ūkio komiteto pirmininkas, e, aš išsakau savo komiteto ir manau viso parlamento poziciją. E, prisiminęs, kad mes plačiai palaikėme pono Lions pranešimą. Nebijoju, kad e, kolegos e, Gariga pranešimą taip pat pa, pa, priimsime. Turime ieškoti vizijos, kuri yra platesnė, kuri padėtų įveikti ūkininkams iššūkius. Tačiau dabar Aišku, jog neturime galvoti vien tik apie ūkininkus, reikia galvoti plačiau, reikia galvoti, kaip galėtumėme geriau padėti savo piliečiams. Ir čia neišvengiamai e, susidurime su 2020 strategija. Istoriškai BŽUP yra svarbiausia ES politikos rytis ir tą sritį reiks reformuoti. Maisto produktų tiekimo saugumas uh, tampa svarb, vis svarbesnis, galvojant apie ateitį. Tunisas, Alžyras ir ten vykstantis procesai liudyje, kad maisto trūkumas gali e, tapti visuotiniu. Taigi Europa turi ieškoti strateginio atsakymo į šį naują pokytį. Visoje žemėje auga protestai dėl didėjančių maisto kaino. BŽUP biudžete turi atsispindėti šie nauji pokyčiai. Nepamirškime, kad tikslai es visuomeniai yra gyvybiškai svarbus. 14 milijonų ūkininkų Europoje uh, augina savo produkciją plote, kuris sudaro daugiau nei pusę visos ES ploto. Taigi turime galvoti apie tuos ūkininkus, apie tai, ko jiems reikia. Tam reikia skirti daugiau pinigų. Ir jeigu mes norime reikalauti daugiau iš ūkininkų, tai reiškia, kad juos reikia stipriau remti. Svarbu elgtis nuosekliai. O tai kartu reiškia, jog BŽUP turės, at, turės ir turi atspindėti tuos iššūkius, su kuriais mes visi šiandien susidurėme. Atsiprašau, pirmininkė, dabar Pone komisarė, žodis jums, pabandykite atsakyti į pateiktų kitus klausimus, po to pasakys parlamentarai, jau 14 užsiregistravusių, taigi labai daug. Tikiuosi, kad e, žodžio prašė kolegos e, savo pasisakymus sutrumpams tiek, kiek tiek įmanoma, kad po to komisaras turėtų galimybę atsakyti ir į jų paklausimus. Dabar, dabar žodis komisarui Čiolaš, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, pabandysiu kuo galima trumpiau atsakyti ir aiškiau, glaušiau atsakyti klausimus. Pradėsiu nuo klausimo, kuris yra susijęs su žūp finansavimu, parama ir veiksmingu pastaraisiais metais. Taigi, tai kelia ir kitą klausimą. Kiek tai kainavo visuomeniai, turint omenyje ir maisto produktų tiekimą rinkoje ir išteklių valdymą. Na, lengviau mąstyti apie tą klausimą, kai rinka yra aprūpinta. Ir manau, kad pakanka pažvelgti į tai, ką rašo spauda, kas rodoma per televiziją, kad pamatytumėme, kokie yra politikos rezultatai. Taigi, jeigu tą paramą panaikintumėme, tuomet tą klausimą keltumėme jau visiškai kitaip. Dabar Europoje nėra apsirūpinimo maistų problemos ir, aišku, bendro žemės ūkio politika buvo daug kartų reformuota tam, kad būtų galima patenkinti visuomenės iš lūkesčius 70-ame dešimtmetyje, kai buvo kalbama apie rinkos pakankamą, e, pakankamą produkcijos tiekimą į rinką. Tuomet kilo tokio pobūdžio problemos. Ir tai yra tos prekės, kurias turime pasigaminti patys, kad ūkininkai išliktų kaimo vietovėse, kad jie dirbtų mūsų dirbožėmį. Tai yra tie dalykai, kurie yra tarpusavėje susiję. Aišku, yra tam tikrų elementų e, susijusių su žemės ūkio produkcija, kuri nepatenka į bendrą žemės ūkio politiką. Ir aišku, kalba eina apie įvairias vietovės, palei jūrą, kalnuotas vietovės. Ir aišku, ir kraštovaizdžio išsaugojimas. Ir taip pat tose zonose, kur žemės, ūkio, žemės ūkis yra intensyvus, ypatingai reikia atsižvelgti į e, tai, kad tarša yra didesnė, reikia už, užtikrinti dirbožėmios nei, užtikrinti dirbožėmį, kad jis nebūtų eikvojamas ir tausoti gamtinius išteklius. Ir aišku, kalbu apie e, maisto produktus, kurie turi būti saugus ir jų turi pakakti. Taigi toks būtų atsakymas į šį klausimą. Kalbant apie konkretesnius dalykus, koks procentas bendroje žemės ūkio politikoje užimtų bendro žemės ūkio politikų biudžeto, ES išlaidų biudžeto. Aš manau, kad mažin, bendrijos biudžeto mažinimas reiškia, kad tiesiog tas, ties, ta našta būtų perkeliama į valstybių narių biudžetus, jeigu finansavimas būtų mažinamas ES biudžete. Ir aš manau, kad yra nemažai valstybių narių, kurios nori remti žemės ūkį. 39 procentai sudaro, 39 procentus sudaro žūp bendrame biudžete. Bet kalbame apie bendrijos biudžetą ir valstybių narių biudžetus. Jeigu mažinsime bendrijos finansavimą, tuomet didesnis spaudimas kils valstybių narių biudžetams. Na, koks galėtų būti tas biudžetas, aš nežinau. Aš tik tai kalbu apie žūp ambicijas ateityje. Jeigu biudžetas mažės, to bet ambicijas irgi reiks mažinti, kadangi jas na, reikia gyvendinti, taigi turime išlikti realistais. Dabar e, pusiausvėros išsaugojimas tarp įvairių valstybių narių. Uh, Apie tai mes mastome ir vienodi kriterijai turi būti taikomi visoms valstybėms narėms. Ir tam tikri istoriniai elementai yra įtraukiami į mūsų pasiūlymą. Ta pusiausvyrą bandysime, aišku, išlaikyti, bet viskas priklausys nuo bendrojo bendrijos biudžeto. Dabar perėsiu prie detalių. Pirmiausia, bendroji žemės ūkio politika, tarptautinė rinka tą klausimą reikia spręsti, tačiau tai nėra vien tik žūp politikos klausimas, jis turi būti sprendžiamas platesnių mastų komisijoje. Ir ES valstybė narė pirmininkau šiais metais 20, didž, didžiam dvidešimtukui, taigi aš manau, kad tas klausimas bus keliamas ir tenais. Dabar pereisiu prie bendrosios žemės ūkio politikos nesėkmių. Tie klausimai irgi buvo iškelti. Uh, tai, kad nuolatos rinka yra aprūpinama maistu, aš nemanau, kad tai yra nesėkmė. Aišku, reikia nuolatos priderinti situaciją prie, prie esamų poreikių. Ir yra, aišku, dalykų, kuriuos reikia koreguoti ir taisyti, tačiau reikia teisingai paskirstyti paramą ir bandome tą, tą klausimą spręsti. Taip pat kad e, valstybės, naujos valstybės narės gautų atitinkamą finansavimą, kad nevyktų tie dvigubo greičio procesai. Taip pat svarbu teikti paramą ūkininkams, kad jie imtųsi inovacijų, kad jie taptų efektyvesni, veiksmingesni. Ir aš tikrai nemanau, kad tai yra bendros žemės ūkio politikos nesėkmė dėl mano pateiktų vat, štai priežasčių. Strategija 2020 ir jos derinimas su bendra žemės ūkio politika. Bendra žemės politika turi užtikrinti tvarų augimą. Tai yra žemės ūkio sektorius, maisto produkcija, žemės ūkio maisto produkcija. Ir svarbu remti ir e, maisto produkcijos sektoriaus finansavimą, inovacijas, modernizavimą, užtikrinti konkurencingumą ir kuo galima geresnį tvarų gamtinių išteklių valdymą. Taigi aš manau, kad tvarus augimas be bendrosios žemės politikos yra neįmanomas dėl mano pateiktų priežasčių. Negalime sutelkti žemės ūkio vienoje zonoje ir padaryti per dėm didelį spaudimą gamtiniams ištekliams. Taip pat Svarbu teikti paramą kaimo vietovių gyventojams. Ir dėl to manau, kad bendroji žemės ūkio politika ir kaimo plėtra, ta politikos dalis turi būti tinkamai integruojama, kad būtų galima prisidėti siekiančių tikslo. Pažangus augimas. Aišku, kalba eina apie įvairias investicijas, kurios yra skiriamos tam, kad uh, būtų veiksmingiau naudojami ištekliai, kad geriau būtų galima integruoti inovacijas, gamtinius, e, e, atsiprašau, mokslinius pasiekimus ir kad būtų veiksmingai, aš veiksmingai bendradarbiauju su e, komisaru, kuris yra atsakingas už mokslinius tyrimus, tam, kad labiau žemės ūkio politikoje atsispindėtų mokslinių tyrimų, inovacijų tikslai, pasiekimai, siekiant didesnio konkurencingumo ir siekiant efektyvesnio gamtinių išteklių panaudojimo. kalbant apie smulkius ūkininkus ir mažiau palankiose, dirbančiose mažiau palankiose vietovėse. Kalba eina apie tiesioginę paramą ne tik remiant pajamas, bet ir finansuojant e, tam tikrus projektus, ūkininkų projektus, kad jie galėtų prisit, e, modernizuoti savo ūkius visoje ES teritorijoje, kad galėtų užsimti konkurencingą žemės ūkio veikla. Taigi toks yra tikslas. Tiesiog nes išmokos yra pajamų parama, bet taip pat tam, kad būtų keičiama, skiriama ir tam, kad būtų keičiama ūkininkavimo praktika. Modernizavimas. Tai yra, ta parama turi būti kuo galima paprastesnė tam, kad maži ūkininkai galėtų modernizuoti savo ūkius ir galėtų imtis įvairių priemonių, kad būtų galima remti tiesioginius pardavimus, kad būtų gaminami įvairūs produktai. Taigi aš žinau, kad tokius sunkumus reiktų įveikti, bandant finansuoti žem, mažus ūkininkus. E, na ir pininkystės sektoriuje yra bandoma, e, aišku, kažkaip apvienyti tas, tuos ūkininkus į vairias asociacijas. nemažai pastabų buvo išsakyta apie tai, kad reformoje trūksta vizijų, struktūrinių reformų, trūksta konkurencingumo. Aš, aišku, detaliau galėsiu tos klausimus aptarti ir parodyti, kokia yra e, šios reformos vizija. Ten yra trys pagrindiniai tikslai, tie trys pagrindiniai tikslai turi būti integruojami į tuos du žūp ramščius ir kaip būtų galima išspręsti, išspręsti struktūrinės problemas e, naujose valstybėse narėse ir taip pat senosiose valstybėse narėse, užtikrinant konkurencingumą ir inovacijas. Aš manau, kad štai, kokie, štai tokia ir yra bendros žemės ūkio politikos vizija. Žemės ūkis turi būti konkurencingas ir sureaguoti į paprastų, į mūsų visuomenės lūkesčius dėl gamtinių išteklių taupimo ir siekiant užtikrinti teritorinę pusiausvyrą. Kokie pakeitimai leistų sukurti veiksmingesnę bendrą žemės ūkio politiką, aš jau į tai atsakiau. Trumpai tariant, kuo galima reikia kuo galima efektyviau e, viešasias lėšas panaudoti tam, kad būtų gerai tvarkomi gamtiniai ištekliai, kad būtų teikiama parama, subalansuota parama įvairiems žemės ūkio sektoriams, įvairiose valstybėse narėse, taip pat, e, kad būtų sprendžiama žemės, atsiprašau, klimato kaitos klausimas. Ir kad e, žūp biudžeto lėšos galėtų sukurti tinkamą pridėtinę europinę vertę. Taigi, man atrodo, atsakiau visus klausimus. Ja, vielen Dank. Nicht sämtlich. Ačiū. Na, ne visus klausimas, kurį aš turiu, liko neatsakytas dėl eksporto subsidijų labai aktuolus klausimas, o apie tai netalėte ne žodžio. Kas pasisakys, perskaitysiu sąrašą. Lavia, McGuinness, Jensen, Dantin, Ja, Dorfman, Berman, Sikierski, Kapula Santos, Lyon, Paulsen, Böge, Rodus, Wojciechowski, Jedrzejewska. Bis dahin. Taigi tiek kolegų. Labai trumpai norėčiau sureaguoti jūsų klausimą. Tiesiog vienas skaičių patieksiu. 2010 metais mes panaudojome 1 procentą PŽUP e, skirtų lėšų eksporto paramai. Prieš 15 metų mes kalbėjome, šis procentas buvo kur kas didesnis, nei siekinė 10 procentų, o šiandien jis yra tik tai 1 procento dydžio. Tai aš manau, kad e, tai jau turėtų atsakyti jūsų klausimą apie mūsų poveikį trečiosioms šalims. Nepamirškime taip pat, kad ES teikia daugiau paramos e, trečiosioms šalims, ypač esančios mūsų pietuose, nei JAV, Kinija, e, nei kitos šalis, bet to mes importuojame daugiau nei JAV. Uh, Japonija, Naujojo Zelandija ir Australija kartu paėmus. Dėkuoju. Tikrai galime pasidžiaugti, kad tik vienas procentas e, BŽP biudžeto tenka e, eksporto subsidijom. Tikėsimės, kad 13 metais eksporto subsidijų visai nebeliks. Džianė Levyje dabar, prašom. Grazie, prezidente. E, credo che... Dėkuoju, pirmininkė. Jau daug apie ką buvo kalbėta. Buvo komentuotas ir komisijos paskelbtas komunikatas dėl bežaupų reformos, o aš noriu pateikti pasiūlymą. Galvodami apie kai kuriuos jau aptartus klausimus, ypač tuos, kurie yra susijęs su mūsų komiteto darbu, ir konkrečiau kalbėdami apie, apie bendrai žemės ūkį, nuolatos taip pat minėjome ir daugiametę finansinę programą bei jos trukmę. Ir aš norėčiau, kad mes būtent apie šį dalyką ir pagalvotume dabar, kai kalbame apie bažaupų. Išteklių turime vis mažiau, kaip buvo pasakyti, ir todėl turime jais naudotis kur kas efektyviau. Įgyvendinami įvairias bažaupų ir kaimo plėtros programas, uh, sukaupėme nemažai patirties ir žinome, kad labai dažnai gyvendinti šias programas yra labai sunku. Ir dažnai parengiamasis darbas užtrunka net porą metų. Tik po to programa iš tikrųjų pradeda veikti. Ir todėl per tą laiką turim raginti valstybės narės naudoti savo, ar regionus naudoti savo lėšas. Taigi turime apžvelgti visas E, naudojamas lėšas. Ir gal atitinkamai turėtume pakoreguoti daugiametės nesnės programos trukmę. Reikia atsisakyti dalykų, kurie neveikia. Tam, kad kuo veiksmingiau naudotume e, turimus išteklius. Ir kad reaguotume į viskiečiančias aplinkybės kuo skubiau. Aš manau, kad mums reikia arba septyniarių, arba uh, septyniarių metų programos, arba programos, kuri būtų tvarkoma pagal 5 e, plus 5 e, schemą. Penkerių metų laikotarpis visiškai mums netinka. Bei be abejo reikia tobulinti e, veiksmus, kurie gyvendinami yra e, pagal metinius planus. Toliau, mūsų pranešėjas pateikė tris galimus varia pasirinkimo variantus. Pirmasis iš jų yra uh, numatyti biudžetą atsižvelgiant į 2020 metų uh, uh, strategiją. Antro, antrasis variantas uh, tai yra jį formuoti atsižvelgiant į, į mūsų išorės ir vidaus politiko, o trečiasis atsižvelgiant į dabar, remintis dabartinę struktūrą. Tvirtindami 2011 metų biudžetą mes visi suprat, supratome, kad mums reikia daugiau lankstumo. Ir todėl mums labiausiai tiktų dabartinė struktūra, tačiau joje ekologijai bei bendrai žemės ūkio politikai skirtos lėšos turi būti labai atskirai, visiškai e, atskirtos nuo kitų išlaidų sričių. Been... Dėkuoju, pirmininkė, tai jau daug ką aš, apie ką, ką aš noriu kalbėti, kalbėti, jau buvo paminėta. Todėl kalbėsiu labai trumpai. Aš matau tam tikro fatalizmo, kuris, e, mano galva, visiškai netinka mūsų diskusijoms. Aš manau, kad mums reikia realistiškumo. Nebejoju, kad daug ūkininkų klausosi mūsų diskusijų ir tikiuosi, kad e, oro sąlygos pagerės Aš norėčiau komisarui pasakyti, kad be žaupų tikslai skirti ūkininkų pajamoms palaikyti nebuvo pasiekti ir todėl gal turėtume galvoti, kaip mes galėtume siekti šių tikslų, kaip galėtume juos pasiekti, nes šie tikslai beje yra tvirtinti sutartyje. Ir taip pat komisijos nario norėčiau paklausti, ar jūs, kaip jūs jaučiatės vadovaudamas tą tai sričiai, kurioje nepasiekti svarbiausi tikslai jūsų tarnybų pateiktos, pateikta statistika rodo, kad e, ūkininkų pajamos tiesiogiai priklauso nuo tiesioginių išmokų. Jos yra gyvybiškai svarbios. Ir todėl negalime kalbėti apie tai, kaip, kad šias išmokas galima būtų mažinti arba, arba kad galima būtų mažinti bežaupų biudžetą. Jei norime realistiškai vertinti situaciją, turime kalbėti apie rinką nes būtent nuo jos priklauso mūsų ūkininkai užtikrindami e, nenutrūkstamą maisto tiekimo grandinę. Ir manau, kad e, mes nesugebėsime realiai įspręsti dabartinių problemų dėl to, kad niekas nenori kalbėti apie konkurencijos politiką. Manau, kad komisija turėtų atviriau uh, kalbėti apie maisto tikimo grandinės e, moralinius aspektus. Mes tikėjomės, e, kai ištiko bankų krizė, kad e, bus prabilta ir apie bankininkų moralę. Tačiau taip nebuvo padaryta ir turime siekti, kad situacija nepasikartotų ir be žaupų srityje. Toliau, Aš manau, kad mes turime naujai įvertinti tai, kas yra uh, viešasis interesas, viešasis gėris ir tai, ko jam reikia. Gal reikėtų uh, į numatyti, reikia konkrečiai įvertinti, kiek, pavyzdžiui, kainuoja valstybės e, tarnautojų keturių savaičių atostogos, kiek kainuoja uh, jų uh, apsauginiai rūbai ir bei kiti jiems reikalingi dalykai. Ūkininkai turi nuolatos mažinti savo išlaidas. Ir jei norime iš tikrųjų gauti gerą prekę, gyvenimi savo politiką, turime skirti tam pakankamai lėšų. Ir jei viską vertintume taip, kaip aš kalbėjau, tuomet e, akivaizdu būtų, kad negalime nieko mažinti. Kai išsiplėtė Europos Sąjunga, BŽUP buvo šiek tiek pakeista ir toks buvo priimtas sprendimas. Uh, Bet ir dabar turime spręsti, ar turime kiekvienam ūkininkui skirti vienodą paramą. Na, man atrodo, kad tai būtų nelogiška. Tai reiškia, kad turime surasti mechanizmą, kuris leistų mums susijęti išmokas su ūkio veiklos rodikliais. Bet apie tai dar galima, galvo, galima galvot. Ir paskutinis dalykas. Uh, teritorinis e, aspektas. Jūs labai daug apie tai kalbėjote ir aš tam viskam, ką sakėt, pritariu. Jei mes, jei neišspręsime pajamų klausimo, tuomet nesugebėsime spręsti ir ekologijos e, bei kitų, e, ekologinių bei kitų problemų. Nes ūkininkai, jei jie neturės pakankamai pajamų, nu, natūraliai norės jų siekti visais įmanomais būdais. Taigi aš manau, kad mes diskutuodami apie visus šios klausimus turėtume vengti fatališkumo ir stengtis kalbėti realistiškiau, atsižvelgdami į tų, kurių, kuriems ši politika yra skirta rūpešius. Anjensen, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, mūsų komitetas turi E, realistiškai žvelgti į tai, ko galima tikėtis iš Salvadoro pranešimo. Džiaugiuosi dabartinėmis diskusijomis, nes jos e, pakankamai arti žemės. Visi pripažįstame, kad išteklių trūksta. Mes negalime prašyti visko, turime susitelkti ties prioritetais. Salvadoras savo dokumente klausė, ar mes neatsisakysime buvusios ketvirtųjų metų idėjas, būtent e, bendras finansavimas pagal pirmąjį ramstį, ten, kur mes turime bendrąjį finansavimą, tai tose sritise, kur valstybės narės daug lemia e, dėl atskirų projektų finansavimo, tai nėra. O tokia situacija netinka pirmojo ramščio ir e, bendrai e, BŽP situacijos reiktų atsisakyti tos minties, manyčiau. Kol dar komisaras su mumis, štai ką norėčiau jam pasakyti. Manyčiau, kad pirmąjį ramstį reiktų padaryti labiau ekologišką. Tai gera idėja, reiktų ją dar išplėtoti, jūs susitelkę ties moksliniais tyrimais ir inovacijomis būtina užtikrinti, kad žemės ūkis būtų moderniškas ir draugiškesnės aplinkai. Tai mm, leistų geriau ginti BŽUP, kadangi jį užtikrintų pažangą. Tikrai sudėtinga ginti dabartinį pirmąjį ramstį. Žmonės nesupranta tų mokėjimo atsiradusi dėl istorinių priežasčių, reiktų šį klausimą išspręsti. Taip pat m, mm, norėčiau pratesti ponio aš, Ašver mintį. Jūs e, pažadėjote su ponu Ašvardu sustikti ir paaiškinti savo mintį, o mums visiems būtų įdomu išgirsti. Tikrai negalima sakyti, kad BŽUP sustoja Tiesiog e, reikia, kad BŽP užtikrintų pažangą ir modernizaciją. Ačiū, ponas Danton. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai buvo kuria, sukurta ta politika, apie kurią šiandien kalbame, buvo bandoma sukurti bendrą maisto tiekimo e, strateginę politiką, kadangi tai yra labai svarbu mūsų piliečių gyvenimui. Na ir mes šiek tiek pamiršome e, tas ištakas per tuos 15 metų ir dabar tos tie nauji, nauji orientyrai, kuries, kuriuos siūlo komisija, vėl verčia mūsų grįžti prie tų pirmųjų vertybių. Esmė - pamaitinti žmonės. Tam, kad pamaitintumėme savo piliečius, reikia laikytis tam tikrų standartų, kuriuos sukūrėme bėgant metams Europoje ir taip pat, kad šiandien produkcija produkcijos kaina nebūtų aukštesnė nei kur kitur pasaulyje. Ir taip reikia pateisinti tą paramą, kuri yra skiriama ūkininkams. Pirmiausia, kompensuoti kainos perviršį. Dėl kainos perviršio. Ir dabar mes bandome sukurti tą pridėtinę, pridėtinę vertę. Aišku, tai turi tam tikrą kainą. Bandome mažinti išteklių kainas ir aišku turi, turime išvengti tokių incidentų, kuriuos dabar matome Vokietijoje dėl di dioksino e, kilęs skandalas. Taigi tuos dalykus turime, tų dalykų turime nepamiršti. Dabar kalbant apie žemės ūkio politikos biudžetą. Aišku, reikia priimti sprendimą ir jį susijęti su tam tikrais reikalavimais. jeigu tų reikalavimų nesilaikysime, tuomet e, striks žemės ūkio produkcijos gamyba ne vienoje ar kitoje valstybėje narėje, bet visoje Europoje. Taigi tarp valstybių narių reikalingas solidarumas, solidarumas reikalingas tarp ūkininkų, taip pat reikalinga užtikrinti paramos lygybę. Ir siekiant užtikrinti tą paramos lygybę, mes turime galvoti, ar tai yra absoliuti vertė, kuri yra numato, paramos vertė, kuri yra numatoma visoms, visiems ūkininkams, ar vertė yra skaičiuojama atsižvelgiant į kaštus vienoje ir kitoje valstybėje narėje. Taigi turime įvertinti kiekvienos valstybės narės gamybos kaštus ir ta parama turi būti, turi atsispindėti, turi būti susieta su tais kaštais. Ir tokiu būdu turi būti reguliuojama kaina ir reguliuojama rinka. Daug metų komisijoje apie tai buvo kalbama ir komisija dirba šioje srityje ir komisaras bando dabar generuoti naujas mintis, naujas idėjas, tačiau to nepadarysime be lėšų ir aš suprantu, kad lėšų turime nedaug ir manau, kad jeigu norėsime reformuoti biudžeto sistemą, tuomet labai svarbu bus tą reformą atlikti taip, kad mūsų ūkininkai neliktų be finansavimo ateinančiais metais. Taip pat labai svarbu dar kai kas, kalbant apie biudžeto klausimą ir ypatingai žemės ūkio finansavimą, labai svarbu kiekvienoje valstybėje vertinti tai, kas yra gauta ir kas buvo duota. Uh, ir tokiu būdu pakalbėti apie tiesioginius, tink, apie realius išteklius. Ir tas bendrijos biudžetas yra visų mūsų biudžetas, o ne vieno ar kito, vienos ar kitos narės biudžetas. Ačiū. Dabar paprašysime komisaro atsakyti, nes jau artėja tas laikas, kai turėsite išeiti apie 15.11. Euh, Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo ponas Devie. Tai yra, tai norėčiau pakalbėti apie programavimo trukmę. Yra akivaizdu, kad e, netikaimo plėtros programos programoms penkerių, bet ir kitoms programoms penkerių metų laikotarpis bus pernelik trumpas. Per jį neįmanoma bus parengti programą e, komisijoje, bet to nepamirškime, kai kurios programos tęsim po to rengimos regionuose. Ir manau, kad penkerių metų trukmė iš tikrųjų neigiamai paveiks kai kurių programų įgyvendinimą. E, komisija skelbdama komunikatą dėl biudžeto politikos išsakys savo nuomonę šiuo klausimu, bet kiek aš suprantu, kiek mano galva, mums reikia ilgesnio laikotarpio, programavimo laikotarpio ir Stefanas Lefolis apie tai taip pat kalbėjo, kad mums reikia tokio programavimo laiko, kuris leistų mums tinkamai gyvendinti programas, ypač kaimo plėtros programas. Tačiau biudžeto struktūra. Savo kalboje aš stengiausi įrodyti, kad BŽUP turi dvi, du ramšius, tačiau kartu šie ramšiai yra tarpusavį susiję. Ir jeigu mes tenksimės dirbtinai išskirti e, e, pirmąjį ramstį e, nuo antrojo, mes pakenksime visai e, be, e, žemės ūkio politikai. Nepamirškime, kad būtina kalbėti ne vien apie teritorinę sąnglaudą, bet ir apie konkurencingumą. Tai yra tai, kaip mes galime pasinaudodami dviem ramšiais e, investuoti į modernizavimą, į inovacijas, į naujų produktų kūrimą, į papildomas priemonės, kurias, pavyzdžiui, gerais metais leistų mums pakankamai sukaupti lėšų tam, kad galėtume e, prastesniais metais padengti patirtus nuostolius. Mes stengiamės, kad šitų ramšiai papildytų vienas kitą. Pirmasis ramstis ir yra e, e, traktuojamas kaip finansuojamas iš bendrijos lėšų, antrasis uh, leidžia valstybėms narėms e, e, labiau sus, e, susitelkti į joms rūpimus dalykus. Pone Maginės, mes jau nekartą kalbėjome ir aš visiškai jums pritariu, kad jeigu mes dabar pažvelgsime į turimus skaičius, akivaizdu, jog sutartyje numatyti tikslai tai yra uh, ūkininkų pajamų užtikrinimas nebuvo uh, pasiekti. ES vartotojai nuolatos kelia naujus reikalavimus ūkininkams ir dėl to gamybos kaštai nuolatos auga. Mes stengiamės e, skatinti konkurenciją mūsų rinkoje, todėl e, mūsų rinkos yra atviros, tačiau ne visi laikosi visų taisyklių. Ir e, situacijos įvairios regionuose taip pat yra skirtingos ir todėl pajamos ūkininkų skiriasi. Ir šis klausimas, e, e, kuris daugiausiai iškilo dėl to, kad auga gamybos kaštai, kai kurie ūkininkai susiduria su tam tikrais e, nuostoliais, negali būti sprendžiamas vien bendro žemės ūkio politikos priemonėmis. Dar daug ką galima būtų daryti šioje srityje. Visiškai netiesa tai, kad komisija negalvoja apie maisto tiekimo grandinę Mes de, e, e, stengiamės derinti pramonės, vidaus rinkos e, politiką. Ir įvairūs komisarai yra atsakingi už įvairius šių priemonių aspektus. Be abejo, kad ir kokią paramą mes teiksime, niekuomet nepasieksime lygi, visiškos lygybės bet mes negalime e, taikyti skirtingų kriterijų e, skirtingiems regionams. E, referencinės bazės turi būti vienodos. Senosiose valstybėse narėse viskas tvarkoma pagal, taip, kaip buvo sutvarkyta anksčiau, kai politika buvo sukurta, tačiau naujosios, naujoms valstybėms prisijungus jos to neturėjo. Taigi mes tengiamės uh, taikyti tuos pačius kriterijus visoje ES, tačiau kartu atsižvelgiame ir į atskirų valstybių narių ypatumus. Tik tai taip mes galėsime e, kalbėti apie bet kokią lygybę. Bendra finansavimas e, e, pirmajame ramstėje. Aš nieko negaliu pasakyti, visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte, jau tą minėjau. Konkurencingumas jį aš jau atsakiau. Šį konkurencingumą mes skatiname teikdami tiesioginę pagalbą pagal pirmąją ramstį. Mūsų ūkininkai turėtų gebėti konkuruoti su kitomis pasaulio šalimis, kurios netaiko tokių pat reikalavimų savo ūkininkams kaip mes. Ir jeigu mes neremsime savo ūkininkų, tuomet mes e, pakenksime jų konkurenciniai padėčiai. Ir be abejo, skatinami e, e, ūkininko konkurencingumą, mes stengiamės investuoti ir į inovacijas. Mums reikia daugiau konkurencingumo. Ir po to ūkininkai galės reaguoti į padėtį e, rinkoje. Kai buvo sumažintos garantuojamos kainos, ūkininkai taip pat prie to prisitaikė nes visuomet rinkoje veikia paklausos ir pasiūlos dėsnis. Yra ir naujų priemonių, kurios yra skirtos uh, ūkininkų pajamoms palaikyti. Tai yra savotiškos savitarpio pagalbos e, priemonės, Tai yra, jos yra skirtos tam, kad kai e, kainos yra aukštos, ūkininkas galėtų sutaupyti lėšų tam, kad po to galėtų iš to bendro fondo pasinaudoti, kai, lė, kai kainos sumažės. Ir būtent ūkininkų e, pajamų, pajamų palaikymas išliks pagrindinė tema, kai mes kalbėsime apie e, mokslinius tyrimus, apie inovacijas, nes norime, kad moksliniai tyrimai reaguotų į ūkininkų poreikius. Ir nes būtent ūkininkai galės e, praktikoje gyvendinti mokslinių tyrimų atradimus. Tai bus naudinga ir mums visiems, ir mūsų ūkininkams. Tai tiek. Čia ir baigsiu. kolega, e, kuris sėdi čia šalia manęs, negaliu nieko pasakyti. Dėkuoju. Ja, dank, Ačiū, ponia komisarė. Maničiau, mes čia labai disciplinuotai elgėmės bei sutilpome į savo pasiskirtą laiką. Jeigu jūs privalote išeiti, tai e, atsisveikiname su jumis. Visi kiti privalo likti čia, nes darbai niekur neiškeliauja. Pažymėsiu, kad mes kaip surė komitetas esame pasiryžę parengti pranešimą. Šis pranešimas iš principo bus skirtas ir komisijai Tikrai nėra taip, kad kiekvienas, kuris pasisakys, kalbės tuščiai. Jis e, kalbės visiems čia esantiems kolegoms. Mes turime patys savo išsikelti prioritetus ir reikia tarpusavėje susitarti Nepakanka komisijai vien tik nurodinėti, kokių čia mes lūkesčių turime jos atžvilgių. Taigi kiekvienas pasisakymas yra nemažiau svarbus. Dabar ponės Jar, kuris ką tik išėjo. Ponas Dorfman. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi laiko mažai, tai tik keletą aspektų paliesiu dėl kolegos Lavyje minčių dėl biudžeto struktūros. Manyčiau, kad mums čia turėtų labiau rūpėti biudžetas, o ne BŽP esmė. Mums reikia e, biudžeto struktūros, kuri būtų naujoviška, tačiau aš neižvelgiu čia ypatingų poreikių dabartinę biudžeto struktūrą, ypatingai keisti Jeigu mes kalbėsime apie septynerius metus, e, tai e, sakyčiau, kad 5 plus 5 formulė būtų sėkmingesnė, reiškia ilgesnis laikotarpis, daugiau saugumo, tai sutaptų ne tik su parlamento kadencijomis, bet ir su dauguma įsipareigojimų padarytų pagal antrąjį ramstį, jie trunka penkerius metus, taigi turėtumėme dviejus įsipareigojimo laikotarpius, taip pat reiktų padaryti viską, kas įmanoma dėl to, ką tik e, pasakė e, komisaras, kad reiktų šiek tiek numušti tą e, reformų įkaršti BŽUP, mes čia jau turime kažkelintą reformą per 13, per 13 metų, aš nebesuprantu, ką mes čia reformuosime, reiktų laikotarpio ir ilgesnio ir tuo pačiu didesnio stabilumo. Keletas minčių dėl skaičių. Komiteto sekretoriatas pateikė labai įdomių skaičių ir Jūs, ponė komisarė, e, atsiprašau, ponė pirmininkė, kalbėjote apie eksporto subsidijų atsisakymą ir tas dabartinis skaičius yra tikrai įdomus. Aišku, reikia galvoti apie tai, ar mes tikrai norime užpildyti trečiųjų šalių rinką savo prekiamis dėl e, sažiningesnio padalymo 25 puslapis šiame dokumente. Akivaizdu, reikia tolygiau paskirstyti lėšas tarp valstybių narių. Regime, kad kai kurios valstybės narės 40 procentų pinigų duoti pirmajam ramšiui, o kitos 95. Tikrai nereikia apsirboti sąžiningesnių perdalimų, tik pirmajame ramstėje reikia piragą, visą piragą teisingiau perdalyti, nepakanka tik pirmojo ramščio. Matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse išmokos pagal plotą yra didesnės ir tas yra suprantama. Ryšys tarp regioninės ir sanglos politikos komisaras čia teisus, tikrai komisijoje viena ranka turi žinoti, ką kita daro, tačiau šiaip ar taip tos rankos yra dvi. Nesuklyskime ir nemanykime, kad BŽP antrasis ramstis ir regioninė politika yra tapatus dalykais. Tai yra skirtingos politinės rytis, turi skirtingus tikslus, tačiau turi tą pačiu daug bendro. Uh, bet jų vis dėlto negalima apjungti į vieną. Pirmininkė komisaras Čiolius e, kartu su regionų komisaru ir komisaru atsakingu žvejybą ir socialinių reikalų komisaru pažymėjo, kad reiktų bandyti viską mm, kaip įmanoma labiau susijęti, kad uh, žvejyba, kaimo vietovių vystimasis, socialinis fondas būtų vienas kitą papildantis dalykas. Tais Berman, prašom. Atsiprašau, kad. kad nori mm, kiek sugadinti čia tą šventinę nuotaiką, mes čia e, užsimame demagogiją, mėly kolegos. E, Ūkininkams e, mūsų klimato zonoje yra tikrai šviesi ateitis, kadangi jie turės e, auginti ir gaminti produkciją ne tik europiečiams, bet ir likusiai pasaulio daliai, kur žemės ūkio produkcija mažėja. Žemės ūkis problema E, besivystančiose šalise milijardas žmonių nežino, ką turės valgyti, tačiau tai daugiau susijęs su prasta situacija tose šalise, su ultraliberale vizija apie e, tai, kad rinka viską turi padaryti. Tai yra e, žemės ūkio problemų priežastis besivystančiose šalise, kuomet žemės ūkis yra visiškai pamirštamas. Akivaizdu, kad Akivaizdu, kad e, negalima e, klaidingų argumentų teikti. Noriu priminti, kad mažėja bio vairovė Europoje dėl intensyvaus žemės ūkio. Turime galvoti apie tai, kaip reikia išsaugoti gamtinius išteklius. Ūkininkų mums reikia gaminti e, žemės ūkio produkcijai, taip pat ir energetinių kultūrų auginimui. Tuos niekur neišdiks. Ir tikrai yra klaidingas argumentas, kad e, BŽP mums reikia, kad išsaugotume ūkininkus. Ūkininkai niekur neišnyktų ir be BŽP. Teritorinė sanglauda. Kaimo vietovės nepriklauso vien tik nuo žemės ūkio, net ir e, Prancūzijoje e, ūkininkai sudaro tik e, mažą kaimo vietovių ekonomikos dalį. Yra paslaugos. Aišku, jeigu mes norime saugoti kaimišką vietovės, tai žmonės bus pasiryšę mokėti už tai, kad išsaugoti Toskaną, kraštovaizdį ar mano gimtai Šiaurės Olandijos kraštovaizdį. Toliau e, pagalba pajamoms. Jos yra neefektyvios, kaip sakė kolega. Ir pažvelkime, kokias turi pajamas ūkininkai, jos yra absurdiškai mažos, tikrai netokios, kokios turėtų būti. Pusė pagalbos pajamoms atitenka tiems, kurie parduoda savo prekes ūkininkams ir kuriems priklauso žemė. Toliau BŽUP greuna besivystančių šalių žemės ūkį. Tas truko dešimtmečius ir baigėsi tikrai gerai. Šiuo metu mes importuojame daugiau žemės ūkio produkcijos iš besivystančių šalių negu kit, bet kokia kita besivystanti valstybė ar prekybinis blokas. Tas yra gerai. Prieš dviejus metus buvo pieno krizė ir iškart buvo imta subsidijuoti pieno sektorių, bet tai buvo klaida. Turėtumėme daugiau galvoti apie tai, kokio žemės ūkio mums reikia. Akivaizdu, kad jis niekur neišnyks, ūkininkai niekur neišnyks, aš labai gerbiu juos ir jų darbą, bet mums žemės ūkio Europoje reikia kitokio, nei turime dabar. Danke, Herr Sikierski. Ačiū, ponas Sikierskis. Zadajmy sobie <clears throat> pytanie, czy to, co mówimy o wspólnym. Aš manau, kad turime užduoti savo klausimą. Ar tai, ką sakome apie bendrą žemės ūkio politiką ir reiškia bendrą žemės ūkio politiką, ar agro aplinkosauginę politiką? Ar toje politikoje yra numatyta vieta kaimo vietovių plėtrai? yra nemažai naujų uždavinių, kurie, yra, kurie atsiranda bendroje žemės ūkio politikoje. Na ir kokia yra tų naujų uždavinių kaina? Galbūt reikia iš naujo apibrėžti bendrą žemės ūkio politiką. Tai galėtų būti bendroji žemės ūkio ir aplinkosaugos politika. Jeigu kalbame apie naująją politiką ir mastome senais terminais, senais disponuojame senomis lėšomis, tuomet tikrai aš manau, kad požiūrį reikia iš esmės keisti. Ponas komisaras teigė, kad e, ūkininkų pajamos yra pačios mažiausios darbo rinkoje. Taigi, kaip čia taip atsitiko, kad e, nepaisant bendrosios žemės ūkio politikos dosnumo, pajamos, e, ūkininkų, ūkininkų pajamos yra tokios jau mažos, kur tos pajamos pradingsta, ar jos pasiekia mus vartotojus, galbūt tos pajamos nusėda pas supirkėjus. Tai yra tam tikrų finansinių per, sandorių kaštai. Taigi aš manau, kad reikia labai e, sąžiningai ir teisingai įvertinti tą bendrą situaciją. Na ir galiausiai agro rinkos problemos. Mes žinome, kas atsitiko dėl globalizacijos finansų rinkose. Milžiniškos lėšos buvo skiriamos finansinėms rinkoms. Ir nebuvo diskusijų. Buvo kuriamos agentūros, kurios turėjo prižiūrėti finansinės rinkas. Na ir mes ėmėmės aiškių intervencinių priemonių šių rinkų atžvilgių. Na, o kalbant apie žemės ūkį, panašu, kad kalbame apie laisvosios rinkos e, nematomą ranką. Bet e, iš principo daug kas priklauso nuo esamų sąlygų, koks bus derlius 50 e, procentų didesnis ar, ar kaip, jeigu to nenumatysime, tuomet rinkos neišgyvens ir reikia aiškių intervencinių rinkos priemonių, gerai parengtų intervencinių rinkos priemonių. Ir panašu, kad mes vengiame apie tas intervencinės priemonės netgi kalbėti. Na ir galiausiai norėčiau užduoti klausimą mes atsiverė, atsiverė, atsivėrėme per dėm plačiai užsienio rinkoms. Ir panašu, kad e, nesukūrėme pakankamų priemonių, kad galėtumėme paremti žemės ūkį besivystančiose valstybėse. Aš manau, kad turėtumėme remti besivystančių valstybių žemės ūkį. Bet e, dėje mes pasitelkėme neteisingas priemonės, instrumentus ir tai yra didžiulė klaida. Na ir galiausiai, ar turėsime pakankamai išteklių, kad galėtumėme plėtoti efektyviai kaimo vietovės. Tai, ką pasakė komisaras, tai tikrai nėra parama kaimo vietovėms. Jis daugiau kalbėjo apie pirmąjį ramstį, apie ekonomikos ekologėjimą, apie subsidijas investicijoms ir panašius dalykus, kas yra gerai, bet aš drįščiau teikti, kad bendroji žemės ūkio politika negaus pakankamai išteklių, kad būtų galima remti kaimo plėtros procesus. Na, ir čia idėja yra sąžiningai remti kaimo vietovių plėtrą, ir, o neremti žemės, ūkio, žemės ūkius. Ir galbūt dar norėčiau pasakyti, kad 2007 metais mes labai greitai pamiršome tuos laikus, kai, na, ta maisto krizė kaip ir aplenkė Europą. Tačiau tikrai politikų akise matėme baimę, tarsi bandant pagalvo, išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti, kad bendro žemės ūkio politika patenkintų mūsų maisto poreikius. Uh, Taigi turime kalbėtis, nes juk galiausiai kalba eina apie žemės ūkį, aplinkosaugą ir maistą. O maistas tai reiškia ir žmonių gerbuvį, ir sveikatą, ir taip toliau. Taigi kažką reikia daryti maisto gamybos srityje ir tie veiksmai turi būti procesiniai. Dėkoju. Ja, danke, nun... Ačiū. Luiš, prašau. Uta. Eh, eu queria dirigir-me. Ačiū, ponė. Pirmininkė, norėčiau kreiptis į tos kolegos, kurie nėra Žemės ūkio komiteto eh, nariai ir pač pona Berman. Gaila, kad jis ką tik išėjo iš salės. Jo iškelti argumentai yra pakankamai svarus tačiau daugiau dabartiniai BŽP, o ne ateities BŽP. Aš suprantu jo pastabas, bet jis yra iš Niderlando, o Niderlandai yra ta Europos šalis, kur e, baksteli lasdai žemė ir ištryksta šaltinis. Tačiau vis, kitose šalise yra situacija kitokia. Jeigu e, mes galvome apie žemės ūkio ateitį Europoje, tai turime galvoti apie visą Europą, ne atskiras šalis. Regime konkurencijos iškraipimus o, ir e, tai tikrai apsunkina konkurencinę situaciją tarptautinėse rinkose, tai nulėmė ir tai, kiek Europoje produkcijos pagadimimo jos kokybę. Turime galvoti apie rinkas, apie tai, kokius mes reikalavimus iškeliame ūkininkams dėl aplinkos, dėl bioįvairovės. Tikrai gerbėme tas e, taisyklės dėl darbo e, sąlygų, mes jie sustiprinome, taip pat panaikinome tiesioginę paramą. Ir iš kitos pusės valstybių narių skaičius išaugo, beveik dvigubai išaugo ūkininkų skaičius, o BŽUP biudžetas stipriai sumažėjo. Mes regime, kad pagal dabartinę sistemą e, žemės ūkis ateities neturės. Mums reikia naujos BŽUP, kurią palaikytų visuomenė, e, BŽUP, kuri e, tausotų aplinką, padėtų kovoti su klimato kaita, užtikrintų biovairovės išsaugojimą, kurtų darbo vietas. Ūkininkai neturėtų būti remiami e, priklausomai nuo jų pagaminamos produkcijos kiekio. Jie turi būti remiami priklausomai nuo tos naudos, kurią jie duoda visuomenė. Būtent to piliečiai siekia. Taip pat būtų gerai, kad parama e, būtų priklausytų ir nuo užimtumo skatinimo, nes darbo vietos kaime padės išvengti kaimiškų vietovių tuštėjimo. Manyčiau, kad ekonominės krizijos metu darbo vietų kūrimui reikia skirti daugiau dėmesio, nes kaimas ypač stipriai kenčia nuo e, nedarbo. Nekarta parlamentas didelę balsų daugumą yra išsakęs panašias mintis. Prisiminkime, kas sakoma Lion pranešime. Ten e, šis pranešimas beje 90 procentų parlamentarų buvo palaikytas. E, sakoma, kad biudžetas turi būti nemažesnis teliktiesiems metams nei anksčiau. Ir reikia laikytis nuoseklumo savo darbuose. Mes norime žemės ūkio ir biudžeto, kuris būtų nuoseklus ir nemažesnis nei praeitie. Ačiū. Ponas Lajan, jūs nekartą buvote minėtas. Ir dabar žodis jums. Yeah. <laughs> Uh, brief... Dėkuoju, aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi tai, ką norėjau pasakyti, jau buvo aptarta. Manau, kad uh, pirmas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra mūsų, mūsų išplatinto dokumento penktasis puslapis, kuriame yra nurodyta lentelė. Iš jos, joje pateiktų duomenų matyti, e, kiek biudžeto procentų skiriama yra biudžeto bažaupų. Tai yra 4,3 procento, tai yra mūsų e, bendra politika ir jeigu mes galėtume įtikinti valstybės narės, kad taip yra, tuomet Ir jei įrodysime, kad ši politikos rytis yra, svarbi, yra tokia pasvarbi kaip ir sveikatos ir švietimo sistemos, gal sugebėsime įtikinti valstybės narės daugiau e, leisti e, žemės ūkio srityje. Bet per, per, per pastarosius du dešimtmečius išlaidos e, žemės ūkio sumažėjo nuo 80 procentų iki maždaug 39 procentų. Be to mes žinome, kad dabar turime Lisabono sutartį ir turime daugiau galių, tačiau dėja neturime daugiau lėšų tam, kad galėtume tinkamai panaudoti šias galės. Taigi atsižvaldami į visas šias aplinkybės, atsižvaldami tai, kad e, biudžeto lėšų turime vis mažiau ir kad dar Ir kai matome, kaip kai kurie ministrai pirmininkai e, nori keisti biudžetą, vargu ar galėtume turėti daug vilčių. Ir ilgainiui, ko gero, mažės e, bažaupų skirtos lėšos. Pažvelkime, pavyzdžiui, tai, kas vyksta JAV. Šioje šalyje veikia labai uh, svarbi žemės ūkio uh, palaikymo įstaiga, bet to uh, ir uh, JAV priekybos politika taip pat labai yra naudinga ūkininkams. Todėl teikti, kad mes neturėtume uh, taikyti rinkos priemonių tam, kad apsaugotume savo ūkininkus, yra neprotinga. Ne, mes uh, turime atsižvelgti tai, ką e, daro mūsų pagrindiniai prekybos partneriai. Ir jeigu mes norime ką nors mažinti, turime reikalauti, kad ir e, mūsų PPO partneriai darytų tą patį, kitaip mes e, pablogintume mūsų ūkininkų situaciją. Tai taip turime kalbėti apie biudžetą. Atsižvelgdami į naujųjų valstybių narių uh, teisėtus lūkesčius e, e, biudžeto atžvelgiu. Turime nepamiršti, kad būtume, būtume kalbėti ne vien apie biudžeto dydį, bet ir apie biudžeto drausmę ir, ir geresnių prioritetų ir tikslų nustatymą. Bet to aš manau, kad reformuojant be žaupų būtina atsižvelgti, B, būtina atsižvelgti į 2020 metų strategijos tikslus. Tai yra tvarumą, prisitaikymą prie klimato kaitos Nes šie klausimai yra dabar pagrindiniai. Niekas nebejojo, kad seni ūkininkavimo metodai pakristi pigia nafta, neišsikiamais vandens ištekliais yra pasenę. Ir 2020 metais anot prognozių paklausa, vis, visų šių išteklių paklausa padvigubės. Taigi, tokiomis sąlygomis galėsime tik tai, e, ne tik pagaminti pakankamai produkcijos, kad jos užtektų mūsų ūkininkams, bet ir e, galvoti ir apie likusį pasaulį. Taigi mums reikia tokios bažaupų reformos, kuris išvelgtų į 2020 e, strategijos tikslus. O tai turėtų mums priminti, kad mes turime geriau ir aiškiau apibriežti, uh, lėšų ir išteklių naudojimo tikslus. Be to mums reikia tikrai bendros politikos ir bendros rinkos. Būtų labai paprasta pasakyti, kad bendra finansavimas padės mums įspręsti visas problemas. Tačiau aš manau, kad toks požiūris tik tai e, ves bežaupų renacionalizavimo link ir kai kurios e, valstybės narės e, palaikys tam tikras bendro žemės ūkio, žemės ūkio sritis, o kai kurios kitos to nedarys. Tik aš manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti ne bendra finansavimui, o geresniam išteklių naudojimui. Paulsen, bitte. Ačiū, Marit Paulsen dabar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė užsidėkite ausines, nes kalbėsiu savo gimtają kalbą. Aš pritariu ponui Lajon. Dabartinėje situacijoje turime žvelgti realiai. Mažai pinigų, problemos su biudžetu ir su panašiamis problemomis susiduria be abejo visos valstybės narės, net ir toms, kuriuoms šiuo metu sekasi geriausiai. Atsižvelgiant į tokią padėdį, reikia suvokti, kad turimus pinigus reikia panaudoti kiek įmanoma efektyviau. Nėra jokios naudos sėdėti ir kalbėti apie tai, jog norime daugiau pinigų. Manyčiau, pernelygiau paprasta ar supaprastinta taip žvelgti. Tai te būtų stručio taktika. Reikia drąsiai pažvelgti realybei į akis. Reikia suvokti, kokia ji bei turimus pinigus panaudoti efektyviausiai bei naudingiausiai. Ko, kaip šie pinigai galėtų duoti didžiausią naudą žemės ūkiui. Mums reikia aprūpinimo maistu, bet dirbožėmis ir miškai turi būti panaudojami taip, kad padėtų pasiekti tas milžiniškas užduotis, kurias savo keliame. Esame tą skolingi savo vaikams ir anūkams. Turime kovoti su klimato kaita. Esame skolingi savo anūkams e, ir būsime skolingi, jeigu neišsaugosime rušių įvairovės. Aišku, Jeigu mes teiksime tik paramą pajamoms, tai turėtumėm suskaičiuoti, kiek tai Europai kainuos. Galbūt reikės 120 procentų turtingiausiams ir 80 procentų skurdžiausiams valstybėms, kad būtų bent šiokia tokia pusiausvėra pasiekta, bet kad ir ką nuspręstumėme, tai turi būti solidaru. Nepamirškime to, kas yra Europai svarbiausia - taika. Yra tai, kas svarbiausia, taigi turime išlikti solidarus. Kalbant apie antrąjį ramstį, pažymėsiu štai ką. Septyniasdešimt procentų ūkininkų ūkininkų yra smulkus, jie turi mažiau nei 5 hektarus. Taigi šie 70 procentų e, vargiai bus išgelbėti e, tradicinėmis priemonėmis. Tai nepadės jiems išgyventi dirbant tik 5 hektarus. Turime pasitelkti bendruomeninės lėšas. Tyrimai akivaizdžiai rodo, kad e, aprūpinimui maistu svarbu tiek e, stambus, tiek smulkus ūkininkai. Aš gyvenu e, retai gyvenamoje vietovėje, kur žemės ūkis turi šimtametės tradicijas. Ten ūkininkai bando atrasti tam tikrus nišinius produktus. E, Tai gali būti kokia nors daržovių rušis ar e, tam tikra labai ištobulinta produkcija. Reikia kontroliuoti rinką, reikia pažvelgti, ką įmanoma parduoti. Reikia ieškoti pardavimo rinkų regioninių, tarptautinių lygmenių. Turime galvoti apie pardavimo grandinę Kad ir koks bebūtų ūkininkas darbštus, jis te turi 24 valandas gaminti ir parduoti tuo pat metu nėra lengva. Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie aplinkos ir gyvūnų apsaugą. Į šias rytis reikia investuoti. Būtų gerai, jeigu mes tam tikras garantijas pajamoms užtikrintumėme. Tai leistų ūkininkui prisimti didesnę atsakomybę, jis turėtų daugiau galimybių investuoti, bei apskritai būtų laimingesnis. Taigi, kreipiuosi į visus, reiktų pakeisti savo mąstymą, pakeisti atsižvelgiant į esamą ekonominę situaciją, kuri yra pakankamai apribūta. Ačiū, Raimer Biugė. Ačiū, ponė pirmininkė, labai įdomi diskusija. Tikrai džiugu, kad kai kurie kolegos priminė labai konkrečiai Lisabono sutartyje įvardintus BŽP tikslus, neretai jie viešoje diskusijoje būna pamiršti arba netgi paneigiami. Manyčiau, būtina atkreipti dėmesį, kolega Laina apie tai sakė, kad diskutuodami tikrai turėtumėme praėjusias 20 metų reformas tinkamai įvertinti, tam reikėjo politinės valios ir reikėjo didelių jėgų žemės ūkiui ūkininkai perėjo didelį prisitaikymų procesą ir tą padarė pakankamai sėkmingai. Taip pat pažymėsiu, kad komisijos komunikate man trūksta mm, to ekologinio požiūrio, klimato kaitos ir viskas, kas su tuo susiję. Ir kompleksinis paramos susijimas e, turi daug kontrolės mechanizmų, jis yra sąlyga e, pagalbai pa, pajamoms, tačiau to nepakanka. Kiekvienas, kas įsigilinęs į tas visas, tą 20 direktyvų, dirbožėmo apsauga, biovairovės apsauga ir taip toliau. Ir daug egzistuoja jau dokumentų ir tą neikti būtų neteisinga. Aišku, galima galvoti plačiau. Diskutuodami apie BŽUP biudžetą, komisaras apie tai užsiminė, turėtumėme kalbėti ir apie tai, kas vyktų rinkose, kas nutiktų ūkininkams, ką galvotų verslininkai, e, vartotojai, čia prašau, jeigu mes neturit tumėme subsidijuojamos žemės ūkio politikos, kaip pasikeistų rinkos, kas nutiktų ūkininkams, gal komisija pateiktų skaičių, žinau, kad Vageningo institutas kartu su kitais mokslininkais e, yra apskaičiavę, kas, kaip BŽP reforma e, paveiktų žemės ūkio situaciją, ką reikštų uh, atsisakyti subsidijuomos žemės ūkio politikos e, ir kaip tai įtakotų žemės ūkio produkcijos kainas, kurios pastaruoju metu e, buvo daugiau mažiau stabilios. Ponas Berman kalbėjo apie tai, ponas Sikierskis apie tai užsiminė būtent 7 metų aprūpinimo maistų krizė bei tarptautinių organizacijų diskusijos. Puikiai prisimenu, kad tuometinis komisaras Mišel plenarinėje sesijoje pasakė, kad mums reikia permastyti e, mūsų paramos politiką, tas yra teisinga ir mm, subsidijas e, reikia aptarti. Tuomet mes kalbėjomės, atlikome tyrimus ir nustatome, kad daugiau nei 75 šalyse E, šalis, atsiprašau, gauna pagalbą vystimuisi iš ES, tačiau net, net mažiau nei 30 iš jų neda, turi kitus prioritetus nei žemės ūkis. Akivaizdu, kodėl, vien dėl to, kodėl tokia situacija susidaro. Taigi reikia e, kelti atitinkamus reikalavimus ir daugiau rūpstybių gyventojais. Tikrai nepamirškime to, kad ES importuoja iš trečiųjų šalių e, produkcijos daugiau negu amerikiečiai, kanadiečiai, australai kartu paėmus. Taigi pažvelkime į tuos skaičius ir jų nepamirškime. Čia mes kalbame ne tik apie muitus, bet ir apie nemuitinius barjerus, kurie yra kartais daug sunkiau įveikiami. Kalbame taip pat apie filosofinį skirtumą tarp pramoninės, e, e, pramoninio žemės ūkio ir smulkios žemdirbysnės. Tikrai čia mes nedaug pasieksime, tai tu šios diskusijos. Jeigu mes norime e, klimato apsaugos BŽUP kontekste, tai reikia mokslinės pažangos, reikia inovacijų. Aš 20 metų dirbau žemės ūkija ir pieninkystės sektoriuje ir tikrai e, karvės duoda skirtingus kiekius pieno ir to pieno kokybė taip pat yra skirtinga. Taigi, turime paklausti savęs, kaip galime užtikrinti tvarumą, kaip galime užtikrinti, kad tos viešosios gerybės, už kurias ūkininkas negauna sąžininko atlygio, jis toliau gamintų, bei apskritai turime stengtis apimti visą BŽUP problemų sritį. Tai nebus paprasta. Kainos viravimai žemės ūkio rinkose bus stiprus ir ateityje, tai mažiau problemų sudarys ES, daugiau toms šalims, kur e, šeimos 80 procentų išleidžia energijai ir maistui. Be abejo, tai nemažai susijęs su spekulacijomis, to neįspręs vien tik ES. Tarptautinė bendruomenė turi susitelkti bei užtikrinti stabilumą, kuris yra būtinas, norint užtikrinti stabilų aprūpinimą maistu. Taigi aprūpinimas maistu liks aktualia problema šiandien, rytoj ir poryt daug labiau negu vakar. Aišku, BŽP trukmė, finansinės perspektyvos trukmė biudžeto apimtis, lieka neatsakyti klausimai, diskusija bus įdomi ir rekomenduoju kolegoms neapsiskreskime prieš laiką. Aišku, kad kuo mažesni skaičiai, e, tuo prastesnė perspektyva. Jeigu mes turėsime 10 metų, tai e, taryba reikės tik tai mm, vieną kartą dėrėti su tuo išprotėjusiu parlamentu, o ne e, dažniau, jeigu būtų, pavyzdžiui, penkeri metai. Žinoma, kolegų iš skirtingų komitetų požiūriai skiriasi. Mes laukiame e, kitų komiteto pasiūlymų, e, iš regiono komiteto pavyzdžiui. Žinoma, Reikia ilgalaikės perspektyvos, kad turėtume tam tikrą saugumą, nes kas penkerius metus kalbėti ir tartis būtų pernelyg daug. Taip pat mums reikia lankstumo, todėl turėtumėme vis, viską apjungti, kad visi liktų patenkinti. Tikrai reiktų išvengti tų e, sviravimų tarp atskirų metų biudžetų. Komisaras e, Levandovskis pažadėjo pagalvoti, ar nebus įmanoma permesti lėšas iš vienerių metų biudžeto į kitą, tai yra techninis klausimas, bet taip pat labai politizuotas. Taigi reikia pabandyti ir šią Europos politikos rytį išjudinti. Ačiū. Tikrai paskutinė mintis nepaprastai svarbi. Ji e, galioja ne tik žemės ūkiai, bet ir kitoms politikos sritims. Oligė Rodas, prašom. Ačiū. Tikrai dėkui už tai, kad šiandien turime tiek daug laiko išsamei padiskutuoti komitete. Girdime iš pasisakymų, kad žemės ūkio specialistai įvairiose frakcijose laikosi panašios pozicijos. Norėčiau susitelkti ties e, aprūpinimu maistu, maistu, kuris būtų kokybiškas ir prieinamas. Kalbant apie BŽUP bendrai, tiesioginiai mokėjimai yra svarbus klausimas, jie turėtų būti tokie, kad būtų primtini ne tik ūkininkams, bet ir plačiai visuomeniai. Panagrinėkime socialistų parengtą dokumentą ar komisijos komunikatą, kuris renkasi antrąjį variantą tai suvoksime, kad netrukus pradėsime judėti teisinga kryptimi. Mes norime aprūpinimo maistų, mes norime ūkininkų, kurie būtų pasiryžę dirbti ir galėtų užsidirbti. Čia prisijungiu prie Tais Berman. Tikrai jau senai nebėra tai, kad ūkininkai daug uždirba, Atlepli, atlikti apskaičiavimai rodo, kad vienas e, darbuotojas žemės ūkija uždirba pusantro tūkstančio euro vidutiniškai ir dirba tikrai ne 8 valandas, o 10 ar 12 ir klausiu iš jūsų, kas būtų pasiryžę dirbti už pusantro tūkstančio eurų 12 valandų visą savaitę. Taigi, taip pat mes norime e, dirbožėmio, kuris būtų sveikas, mes norime tyro oro ir žalių miškų. Todėl turime rūpintis visomis sreitimis. Mes norime rūpintis viešuosiamis gerybėmis. Mes norime žemės mes ūkio, kuris suteiktų galimybių ūkininkams, kuris vystytųsi. Tai kainuos nemažais. Todėl reikia atitinkamo biudžeto. Todėl biudžeto negalime mažinti, reikia didinti. Na, bent jau nesumažinti, palikti dabartinį dydį. Raginu kiekvieną, priklausomai nuo turimų galimybių, aiškinti valstybėms narėms, komisijai ir vyriausybėms, kad nepakanka Europai kelti naujas užduotis, reikia galų gale duoti pinigų ir tų užduočių įgyvendinimui. Dėkui, ponas Vučiachovskis. Dziękuję bardzo, pani. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuostabi Europos Sąjungos žemės ūkio politikos ateitis, kurią nušvietė ponas Bermanas, yra tikėtina ir galėtumėme jos pasiekti, jeigu žemės ūkio politika būtų teisinga. Be adekvačios politikos ir paramos ūkininkams to nepasieksime. Na ir Europa tikėtina bus ta vieta, kur maistas bus gaminamas ir teikiamas pasauliui. Apie tai jau kalbėjome Žemės ūkio komitete. Afrikoje indų įmonės labai daug investuoja į žemės ūkį. Taigi neturėtumėme būti jau tokie nusiraminę ir įsitikinę, kad tikrai būsime pagrindiniai maisto gamintojai. Tikėtina, kad taip ir bus, bet e, yra ir kitų galimybių. Išklausiau žaliųjų pasisakymo ir GUE kolegų pasisakymo. Jie teigia, kad jiems neramu ir mes neturėtumėme praktikuoti dempingo trečiųjų valstybių atžvilgių. Aš, kiek suprantu, yra priešingai, nes mums kyla problemų su šaldytomis braškėmis, kurios yra importuojamos iš Kinijos. Taip pat turime problemų su jautiena ir vištiena, kuri pas mus patenka iš, Braz iš Brazilijos ir yra kitų panašių problemų. Taigi dažnai būtent mūsų ūkininkai nukenčia dėl konkurencijos, kuri kyla iš trečiųjų valstybių. Na ir yra dar vienas sudėtingas klausimas, kurį reikia išspręsti. Būtent vienodi, vienodos subsidijos, subsidijų lygis. Mane neramina, žvelgiant į dabar vykstančias diskusijas, nes e, subsidijos skiriamos už hektarą, lygis tų subsidijų yra labai įvairus. 500 eurų vienose valstybėse ir mažiau nei 100 eurų kitose valstybėse yra mokama per šias subsidijas. Subsidijų sistemoje anksčiau tai buvo kaip ir suprantama, tačiau mokant už hektarą labai sudėtinga pateisinti tokius dalykus. Ir man nėra priimtina ieškoti kokių tai priežasčių, pasiteisinimų ir sakyti, kad tai, kas nėra lygu, yra lygu. Jokių būdų. Neprimtina tai, kad turtingieji ateitie gaus dar daugiau, o varganieji dar labiau nuskurs. Ir kad taip bus ir manysime, kad visi yra lygus. Jokių būdų. Taigi aš manau, kad reikia imtis pastangų ir ieškoti sprendimų. Ir, aišku, ne, nepakengti senųjų valstybių narių ūkininkams, bet taip pat numatyti uh, E, vienodą paramą visoje rinkoje, nes jeigu, bus, jeigu išliks tokie skirtumai, tai sukurs daug problemų. Dar kelios pastabos. Kai kalbėjomės, diskutavome apie Lisabono sutartį, visi buvo proeuropietiški. Tačiau, kai perėjome prie biudžeto diskusijų, ta europinė dvasia išnyko. Kalbame apie biudžetą, kuris net nesiekė 1 procento nuo BNP. Taigi, kaip tai galėtumėme suderinti su tomis didžiulėmis puikiomis idėjomis, apie kurias ką tik kalbėjome. Ačiū Sidonija Jeržadjevska. Ačiū. Turiu vieną bendro pobūdžio pastabą. Ir dar pastabą pranešėjui ir komisarui. Dauguma klausimų jau buvo iškelti anksčiau pasisakiusių kolegų, tačiau mūsų politikų atsakomybė už maisto saugą yra ta atsakomybė, kurios negalime nusimesti. Ir tai yra labai svarbus klausimas. Ponas Siekerski ką tik pasakė, nesniai pasakė, kad maistas reiškia saug, sveikatą, maistas reiškia gyvybę, jeigu nevalgysi, numirsi ir nereikia šito dalyko pamiršt. Ir dabar yra situacijų, kai nėra reguliariai sistemingai teikiami maisto produktai. Dabar yra sistemingai ir nuosekliai teikiami maisto produktai, tačiau nereikia galvoti, kad taip visuomet ir bus. Ir turime nuolatos tą rinką aprūpinti tinkamais produktais, tai mūsų prievolė. Taip pat, e, koks santykis yra tarp žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos. Ūkininkai neveikia kokiame tai vakume, jie gyvena kaimo vietovėse ir situacija tose kaimo vietovėse yra tokia, kad ten, aišku, ne vien tik jie, ne vien tik ūkininkai gyvena, ten yra kitų profesijų atstovų taip pat. Tačiau ūkininkų gyvenimo kokybė labai smarkiai priklauso nuo kaimo vietovių kokybės. Tai iš principo reiškia, kad svarbi yra infrastruktūra kaimo vietovėse, tam, kad mūsų žemės ūkis išliktų konkurencingas ir galėtų užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę. Ūkininkai turi turėti prieigą prie švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų. Visa tai yra susijęs su sanglaudos politika. Na ir mes turime kalbėti apie šiuos abu aspektus. Yra dar vienas dalykas, kurį turėtų paaiškinti komitetas. Mes patvirtinome, žemė, atsiprašau, ūkio atgaivinimo planą ir situacija dabar yra tokia, kad yra nepanaudotų lėšų žemės ūkio biudžete. 2009 metais tos lėšos buvo paskirtos ekonominio atgaivinimo planui. Ir didelė lėšų dalis buvo skirta infrastruktūrai gerinti kaimo vietovėse, ypatingai kalbant apie prieigą prie interneto. Turėtumėme panalizuoti situaciją, turėtumėme žinoti, ar tai idėja pasiteisino, ar ji davė rezultatų, ar ją vertėtų kartoti ateityje ir aš manau, kad komisija turėtų mums pateikti tokią informaciją, ko galima greičiau ir mes tada mielai parengtumėme savo pranešimą. Ačiū. Ačiū. José Manuel, prašom. Muito obrigada, senhora presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo pasisakymą e, pradėsiu nuo tokio fakto konstatavimo strategija Europa 2020 neskiria pakankamai dėmesio žemės ūkiai. O dabar kalbame mes apie tai, kad žemės ūkį reikia pritaikyti prie 2020 strategijos, nors toje strategijoje žemės ūkio svarba turėtų būti pabrėžta. Tai yra integrali, savarankiška sritis bei prielaida tai strategijai sėkmingai gyvendinti. Turime pagalvoti apie metodą, pagal kurį nustatysime e, sumas. Didesnis ar mažesnis biudžetas turės padalintas priklausomai mm, nuo esamų sąlygų, Europa 2020 strategijai reiks skirti ir sanglaudą, ir kitoms sritis. Kalbant apie BŽUP, mes esame sukaupę daug patirties, ši politika buvo sėkminga. Tai reiškia, kad reikėtų numatyti kažkokį, kažkokį bazinį dydį paremta istorinė patirtimi. Ta nebus sudėtinga e, padaryti, tai nėra kažkas išskirtino, bei padės užtikrinti stabilumą. Daugiametė finansinė perspektyva privalo užtikrinti politikos testinumą ir stabilumą. Kitaip prasidės vėlavimai, e, daugiametės finansinės finansinės perspektyvos pradžioje, o pabaigoje taip pat problemų nebus išvengta. Man tas aspektas tikrai svarbus. Kitas dalykas - finansavimas. Nemanau, kad tik klimato kaita yra svarbu ar kova su ja, bet ir klimato kaitos e, pasiekmes neturėtų būti užmirštos. Klausimas, iš kur ateis pinigai e, kovoti su pasiekmėmis, kaip mes e, kovosime su gamtinės katastrofomis, imsimės prevencinių priemonių. Gamtinės katastrofos sukelia milžiniškus nuostolius ir ypač nuo jų nukenčia žemės ūkis. Kaip mes įtrauksime gaivalinių nelaimių prevenciją į BŽUP? Nes kol kas solidarumo fondai nekompensuoja ūkininkams e, čia patirtų nuostolių. Uh, uh Dėkuoju, tiesiog kelias pastabas norėčiau išsakyti. Jau buvo kalbėti apie 2020 m. strategijos e, e, aspektus ir apie išmanųjį bei žalesnį augimą. Svarbu yra paminėti ir integracinį augimą, ypač kai kalbame apie BŽUP, iki e, prieš krizę ir išgyvenant krizę. Lemiamos reikšmės turėjo ir turės užimtumas Jei kaimo vietovėse žmonės neturės darbo žemės ūkio sektoriuje, tuomet iškils papildoma, papildomos rizikos. Todėl labai svarbu kalbėti apie bežaupų integracinį aspek, aspektą bei sanglaudą. Ne vien socialinę, bet ir teritorinę sanglaudą. Mes apie tai jau kalbėjome ir anksčiau. BŽUP yra politika, kuri tiesiog yra susijusi su teritorinė sanglauda. Jei BŽUP bus renacionalizuota, tuomet skirtumai tarp valstybių narių tik tai pagilės. Todėl mes e, turime nemažinti BŽUP skirtas lėšas. Tai yra itin aktualu, nes žinome, kad e, šis klausimas bus dar išsamei svarstomas. Ir dar du dalykai. Vienas iš jų jau buvo paminėtas. Tai yra tolygesnis e, paskirstimas tarp valstybių narių, siekiant sumažinti skirtumus tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. Konkurencingumas ir žemės ūkio modernizavimas. Štai kas yra svarbu būtina stiprinti naujų valstybių narių žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą. Ir dar keli svarbus dalykai. Finansinio programavimo ilgesnė trukmė, kadangi mes negalime e, e, kas penkeri metai keisti finansavimo prioritetų. Taigi aš manau, kad kai mes kalbėsime apie BŽUP finansavimą, turime atsižvelgti visus manus minėtus aspektus. Jetzt nochmal Albert Despite. Ja, dank, fra... Dar kartą Albert Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėjau trumpai pabėgti iš posėdžio, nes trumpai pasikalbėjau su komisaru, kadangi esu pranešėjęs baužupai 13-14 metams, esu pririnkęs daug vertingų pasiūlymų. E, bet norėčiau dar pasidalinti keliomis mintimis, kurios mano manimu yra svarbus. Mokėjimų skirtumas tarp valstybių narių. Mes nuolat kalbame apie 8-9 metus, mes turėtumėme kalbėti tačiau apie 13 metus, kadangi tuo metu e, mokėjimų mai priartės prie europinio uh, lygio, išimtis yra trys Baltijos valstybės ir Rumunija. Tikrai įdomu uh, štai, kad mums padalintoje informacijoje pirmajame ramtyje skirtomi yra milžiniški. Tačiau jeigu pažvelgsime į septintąjį puslapį bei apjungsime pirmąją ir antrąjį ramstį, tai pamatysime, kad skirtumai yra daug mažesni. Ir tikrai mokėjimai uh, ūkininkams turėtų būti skaičiuojami apimant abu ramščius. Taigi skirtumai mažėja. O kas mane nustebino ypatingai, kalbuosiu su kolegomis, su Žemės ūkio ministrais, netrukus vyksiu į Paryžių regime didelius vidinius skirtumus valstybėse narėse. Ši problema nebuvo iškelta. E, Italijoje už hektarą išmokos skiriasi nuo 50 iki 500, o Prancūzijoje nuo 5 iki 500 eurų už hektarą nereikia kalbėti tik apie solidarumą tarp valstybių narių, reikia kalbėti ir apie solidarumą toje pačioje valstybėje narėje. Skirtumai mm, vienoje valstybėje narėje negali skirtis nuo e, skirtumų tarp valstybių narių. Aš iki šiol nežinojau, kad tas skirtumai yra tokie milžiniški. Vokietijoje tarp federalinių žemių e, skirtumai m, mm, tikrai yra nežymus. Aš maniau, kad panašiai yra ir kitose valstybėse narėse. E, Toliau turime pagristi visuomeniai, kodėlgi reikia teikti išmokas ūkininkams. Aš ką tik susisiekiau su savo rinkiminė apylinkė, ten palikau svarbius dokumentus, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Taigi, Bavarija, žemės ūkio kraštas, buvo atliktas tyrimas, dešimto dešimtmečio praėjusio šimtmečio pradžioje ir pateiksiu skaičius eurais. Taigi 7 milijardai eurų prekių e, buvo pagamintas ir profesorius iš Austrijos buvo e, paprašytas apskaičiuotas, kiek ką nulėmė tas žemės ūkis, pigi produkcija, biovairovė, kokybiški produktai, socialinė darbo įvairovė, atsiprašau, stabilumas ir užimtumas. Ir buvo paprašyta apskaičiuoti, kiek yra vertos tos paslaugos, kurios nėra tiesiogiai finansuojamos ir taigi produkcija už 7 milijardus, o papildomos paslaugos e, siekia 3 milijardus. O visa tai, e, turint omenyje, kad, kad e, bus 0,3 procento yra skiriama žemės ūkiui. Žemės ūkis Europoje nėra kažkas blogo, tai yra ta ekonomikos dalis, kur, e, kuri nulėmė gerovę ir stabilumą. Tai naudinga visiems mokesčių mokėtojams. Į pranešimą reiktų įtraukti e, tą aspektą, kad reikia tolygiau padalinti e, lėšas visiško tolygumo neįmanoma padaryti net vienoje mažoje savivaldybėje, ką jau kalbėti apie visą milžinišką Europos Sąjungą. Tiesiog manyčiau, kad reiktų e, pagristi visuomeniai, kokią naudą atneša išmokos e, žemės ūkiui. Na, jeigu tos išmokos tų išmokų, kurių iš dalies finansuoja valstybės narės, neliktų. Tai reiškia, kad maisto produktų kainos stipriai išauktų. Tai reiškia, kad tos išmokos yra skirtos ne 13,5 milijono ūkininkų, bet visiems pusė milijardo europiečių. Tikrai negalima sutikti su tuo, kad žemės ūkis yra pernelik stipriai remiamas, yra daug sektorių, kurie remiami daug stipriau. Ir ponė pirmininkė, Vokietija turime 5 milijonus bedarbių ir pagalba bedarbiams kainuoja daug daugiau negu visa BŽUP Europai. Aišku, viskas yra svarbu ir reikalinga. Raimond Böge taip pat užsiminė, kad Negalime sutikti su e, tuo, kad mūsų BŽP greuna besivystančių valstybių ūkius prieš 20 metų, gal taip ir buvo, o ir dabar diskutuojame ne apie esamą situaciją, bet apie tai, kas buvo praeitie. Eksporto subsidijų beveik neliko pasakysiu, kad ES iš Afrikos, proce, iš Afrikos informuoja 80 procentų visos Afrikos produkcijos. Mes atvėrėme savo rinkos besivystačiams valstybėms, atvėrėme daug plačiau negu bet kiti e, žemės ūkio regionai ir netgi pietų ir vidurio. A, Amerika mes iš ten eksportuojame importuojame 45 procentus jų pagaminamos eksporto produkcijos. Mes visiškai atvėrėme sienas daugeliu šalių. Tikrai mums čia nereiktų primetinėti visiškai nepagristų dalykų. Aš bandysiu parengti pranešimą be abejo, kuris e, tikiuosi sulauks plataus parlamento palaikymo. Ačiū. O dabar mūsų pranešėjas Sūrė komiteto. Jis, manau, apibendrins diskusiją. Ir manau, jog jis taip pat vilėsi, kad mūsų pranešimas, kurį jis parengs, susilauks plataus palaikymo. <coughs> Sí, gracias, presidenta. Esa es mi esperanza poder. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad galėsiu užsitikrinti kolegų daugumą. Sunkiai įmanoma apibendrinti visas tas naudingas e, idėjas, pasisakymus diskusijų metu. Viena pirmųjų, vienas pirmųjų ženklų kurį rodo mūsų diskusijos, yra tas, kad e, po 11 valandų kolegos išeina iš salės, pradeda išeidinėti iš salės ir tada jau tampa labai sunku surinkti kritinę komiteto narių masę, tam, kad e, bendrai būtų galima apibendrinti diskusijas esant visiems parlamentarams. Tačiau labai svarbu, kad e, kolegos pasisakytų, o tuomet aš kartu su sekretoriato darbuotojais bandysime tas mintis įtraukti į dokumentą, kuris bus pateiktas kolegoms e, tolesniai, tolesniai analizai komitete. Pirmiausia, pakomentuosiu tai, ką sakė Žemės ūkio komiteto pirmininkas. 14 milijonų ūkininkų ES dirba daugiau nei pusėje ES teritorijos ir jų pajamos iš tiesų yra menkos. Aišku, pajamos skiriasi priklausomai nuo valstybės, bet 170, 270 eurų yra vidutinės pajamos, kai kurie ūkininkai net ir tiek negauna. Taigi, kalbant apie lygybę, reikia, kalbėdami apie lygybę, turime to nepamiršti, turime pažiūrėti, kiek realiai gauna žmonės iš tos tiesioginės paramos, kiek gauna tie 14 milijonų ūkininkų, kurie išlaiko pusę mūsų teritorijos. Aišku, reikia kalbėti apie kokybės standartus, taisyklių interpretacijas, aukštus aplinkosauginius reikalavimus, kur kas aukštesnius nei kitose pasaulio vietose. Taigi viena pirmųjų išvadų, kurią būtų galima padaryti po šių surė komiteto diskusijų, yra, kad beveik visi kolegos suvokia, kad bendrijos ūkininkai dirba gan nelengvomis sąlygomis ir tas sąlygas reikia gerinti. Beveik visi, na, viena iš kolegų, viena viena iš kolegių pateikė stebinančius vertinimus, bet gerai ir tai, tuomet e, mes suprantame, kur yra nuomonių skirtumai. Ir komisaras labai aiškiai atsakė į kolegų iškeltus klausimus, mano manimu. Aš e, atsižvelgsiu į svarbesnius pareiškimus, kuriuos e, įtrauksime į galutinį pranešimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir jo susijimo su finansinėmis perspektyvomis. Tuos dalykus reikia pritaikyti vidaus rinkoje. Mes prarandame dėl to, kad mūsų bendroji žemės ūkio politika gali negauti reikiamo finansavimo ateityje. Kolegos kalbėjo apie supermarketus, komisaras kalbėjo apie maisto saugumą maisto saugumas turi būti pagrindžiamas adekvačiu finansavimu skiriamu žemės ūkio politikai. Ir neturime nusileisti iki Kinijos situacijos, kai prašiausios kokybės prekės yra gaminamos ir nemanau, kad yra mūsų komitete ar parlamente narių, kurie norėtų kad jų vaikams būtų teikiamas toks žemos kokybės maistas. Mes suprantame, kad maisto kokybė, maisto saugumas yra labai svarbus dalykai ir dėl to ir reikalinga tuos dalykus finansuoti. Dabar konkurencingumas. Konkurencingumas aiškiai turi didelės įtakos rinkai. Ir Žemės ūkio komiteto nariai galėtų mums pasakyti, kaip žemės ūkio produkcija, kiek žemės ūkio produkcija pagerėjo, uh, kaip žemdirbystės e, ūkininkavimo metodai pažengė per pastarosius metus dėl rinkos tam tikrų dėsnių. Tačiau nemanome, kad reikalinga konkurencija dėl tų menkų išteklių vidaus rinkoje. Tokiu būdu mes tikrai pakenksime situacijai, jeigu vyktų tokia konkurencija dėl ir taip menkų išteklių. Mes nenorime, kad tektų rinktis tarp didesnio ar mažesnio skaičiaus ūkininkų ar ty, mokslinių tyrimų, pavyzdžiui. Tai visą tai vis tiek labai turėtų didelės įtakos pramoniai. Ir mūsų komiteto nariai, analizuodami situaciją ir numatydami būsimų finansinių perspektyvų finansavimą, turi pirmiausia galvoti apie europinę pridėtinę vertę ūkininkams, ūkiams. Tai yra be jokios abejonės labai svarbus dalykas ir tokio kriterijaus panaudojimas, europinės pridėtinės vertės panaudo, kriterijaus panaudojimas reiškia, kad turime išsaugoti žūp biudžetą tokį, koks jis yra. Dėl strategijos 2020 dauguma kolegų ir komisaras, atsakydamas į klausimus, kalbėjo apie tai, kad stipri, gerai finansuojama bendroji žemės ūkio politika yra svarbiausia priemonė, kuriant gerą gyvybingą strategiją 2020 tiek užimtumo srityje, tiek e, aplinkosaugos srityje. Ši strategija yra labai glaudžiai susijusi su stipriu bendrijos ūkininkavimu. Surė komiteto pranešėjas kaip Surio komiteto pranešėjas. Manau, kad būtų labai gerai turėti atskirą eilutę, atskirą kategoriją finans, žūp finansavimui, kalbant apie būsimą finansinių perspektyvų sistemą, struktūrą. Tačiau, kažin, ar bus įmanoma tą įgyvendinti, nes tai nelabai sutampa ir su strategijos 2020 tikslais, ir su kolegų nuomonė, kad reikalinga atskira eilutė gamtinių išteklių tausojimui. Na ir dėl to kyla klausimas, ar kaimo plėtros lėšos, sanglaudos lėšos galbūt galėtų būti bendroje kategorijoje Yra pasitakančių ir prieš tokį siūlymą, bet svarbu nepamiršti, kad sanglaudos fondos yra daugiau susijusios su ekonominiais prioritetais. Sanglaudos lėšos taip pat yra susijusios ir su teritoriniu planavimu, taigi galbūt sanglaudos lėšas galbūt būtų galima susijęti ir su šūp biudžetu. Na ir Galbūt būtų galima tas idėjas įtraukti į pranešimo projektą. Taip pat aišku, kad e, tos išlaidų sritys, e, kur reikalingas detalus ilgalaikis e, programavimas, turėtų būti siejamas su ilgesnėmis finansinėmis perspektyvomis. Buvo pasisakiusių jų teigiančių, kad penkeri metai nėra pakankamas laikotarpis. Na, finansinių perspektyvų trukmė turi būti susieta su biudžetu, biudžetu, kuris numatytas e, tiems metams ir tikrai nebūtų naudinga parengti labai ilgas finansinės perspektyvas ir numatyti menka verti biudžetą. Tuomet perdėm daug spaudimo teks valstybėms narėms. Ir tuomet bus teigiama, kad e, finansinės perspektyvos turėtų būti trumpesnės, jeigu neparengiamas toks biudžetas, kuris padengtų tą visą ilgą finansinių perspektyvų laikotarpį. Na ir dar kai ką norėčiau pasakyti komitete. Maždaug 80 procentų bendrijos biudžeto išlaidų žemės ūkio politikos ir sangaldos politikos srityse yra susiję su ilgesnėmis finansinėmis perspektyvomis. Jeigu taip yra, tuomet galbūt reiktų į tai atsižvelgti, nes 80 procentų išlaidų patenka į tas dvi sritis. Ir tie, kurie nori numatyti ilgesnį finansinį, ilgesnį finansinių perspektyvų laikotarpį nuo 7 iki 10 metų, tuomet, aišku, pranešėjas tai irgi turi atsižvelgti. Dabar dėl lankstumo. Dokumente, kurį pateikėme apie, dėl lankstumo, apie tai irgi yra kalbama. Kalba eina apie lankstumą finansinėse perspektyvose. Lankstumą būtent išprovokavo žemės ūkio politika. Tokiu būdu biudžeto komitetas, parlamentas, komisija ir taryba sugebėjo finansuoti tam tikrus poreikius, kurie nebuvo numatyti šeštaisiais metais. Kalba eina apie žemės ūkio gamybos perviršį. Ir tai tikrai nėra sveikas ir teisingas biudžeto planavimo procesas. Tačiau turime nepamiršti, kad būtent taip ir buvo. Ir tai, matyti, yra vienas kontroversiškesnių dalykų, kuris bus galutinio pasiūlymo dalis. Turime išsiaiškinti, kaip būtų galima užtikrinti įvairių kategorijų lankstumą nepakenkiant bendrai žemės ūkio politikai. Būtent tą ir darėme per einamąjį finansinių perspektyvų laikotarpį. Supaprastinimas irgi yra dar viena sritis, apie ką kalbėjo ir Raimer Böge. Žinoma, negalime rengti labai skirtingų taisyklių, reglamentų skirtingoms žemės ūkio politikos rytims, ką darome, ką, ko negalime padaryti ir sangudos politikoje. Ir dėl šios priežasties, pirmininkė, Laukiame Europos komisijos ataskaitos, komisaro Šemetos ataskaitos apie supaprastinimą, apie valdymą. Tai yra esminis pasiūlymas, turi, kuris turi būti susie, susijęta su kitais aktualiais klausimais. Ir pranešėjas tikrai negalės baigti, galtinai parengti dokumento projekto, kol komisija nepateiks labai svarbaus komunikato šiuo klausimu. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad dauguma komentarų buvo panašus ir aš manau, jau, kad jau įsivaizduoju, koks yra daugumos požiūris ir surė komitete, ir Žemės ūkio komitete. Na ir pranešėjas, aišku, dirbs su sekretariato darbuotojais, bandys atspindėti daugumos nuomonę, taip pat dirbs su koordinatoriais ir bandys parengti tą dokumentą, kuo galima greičiau. Um, Ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje. Ačiū už tai, kad paisėte jums skirto pasisakymo laiką. Ačiū ir už išsakytas mintis. Jeigu manęs paklaustų apie diskusijos naudą, aš pakankamai trumpai pasakyčiau, tikrai nenorime revoliucijos bažaupą, mes norime nedidelės reformos, kuri padėtų finansuoti viešųjų gerybių gamybą. Ir čia apima, apima viešiai, viešosios prekės viską - aprūpinimą maistu, biovairovę, miškų išsaugojimą ir taip toliau ir panašiai. Taigi, tą turi padaryti ūkininkai, o mes turime pabandyti turimas lėšas sažiningiau paskirstyti ir tik iš pono Des sužinojau, kad dideli skirtumai egzistuoja mm, tarp valstybių narių, bet ir valstybių narių viduje tie skirtumai dideli. Turiuomenį kiekvienam ūkininkui skiriamas išmokas. Tai O tų skirtumų nepanaikinsime, turėdami mažiau pinigų nei pastaraisiais metais. Tokia būtų mano išvada. Aš nesu ūkininkė, bet jeigu manęs kažkas paklaustų, aš pabandyčiau mūsų diskusiją taip apibendrinti. Tokios mintis buvo išsakytos. Suprantu, kad neįtiksiu kiekvienam, bet tikiuosi, kad įtiksiu didžiai daugumai pasisakiusiųjų. Taigi ačiū visiems diskutavusiems. Tenka grįžti prie trečiojo darbo tvarkės klausimo. Pakankamai greit padarysiu savo pranešimus. Mm. Koordinatoriai jau išgirdo tai, ką noriu pasakyti vakar. Reikia diskutuoti ir apie mūsų būsimus posėdžius. Apsisprendėme į posėdį kviesti atsakingus komisarus, bet nenorime nustatyti, kasgi yra kompetitingas. Paprašėme pirmininko Barozo atsiųsti atsakingą komisarą. E, padarė tai su ponu Čiološ, e, komisaro atsakingų žemės ūkį. Vasario 1 bus moksliniai tyrimai, vystimasis energetika ir transeuropiniai tinklai. E, mokslinio tyrimų komisarė paprašyta atvykti, taip pat komisaras Oettingeris, atsakingas už energetiką. Ir Kalas atsakingas už transeuropinius tinklus e, turėtų atvykti, bet e, tvirtą pažadą atvykti gavė tik, gav, gavome tik iš mokslinio tyrimų komisarės. Vasario 10 kartą bus kitas mūsų posėdis, tuomet kalbėsime apie sanglaudą ir komisaras Han pažadėjo atvykti. Ir komisaras Andor taip pat norėtų atvykti, jis atsakingas už Europos socialinį fondą. Kalbant apie išorės politiką. Grįžtų prie vasario pirmosios dienos popiščio. Komisaras Pybalks turėtų atvykti, tačiau neaišku, ar jis galės. Dėl darbinio dokumento Salvadoras e, jau pasisakė, nieko pridurti nereikia. Anksčiau minėjome, kad jei Mums skirto laiko nepakanka, pabandysime rasti galimybę surenkti papildomą posėdį ir jau aišku, kad e, ketvirtadienis, kovo 10 dieną mm, Strasbūre galėsime posėdžiauti iki pietų pirmoje dienos pusėje. Vakar per koordinatorių posėdį nusprendėme reaguoti į komitetų pirmininkų sueigos e, paklausimą ir prašymą leisti kiekvienam komitetui e, įnešti savo indėlį į rezoliuciją, kurią pavasario viršūnių susitikimui parengs visos frakcijos ir čia pirmininkų suiga norėtų nešti taip pat savo indėlį. Mes nusprendėme pritarti tokiam prašymui. Pabandysime iš Salvadoro darbinio dokumento padaryti trumpą santrauką, kuri atspindėtų, komiteto diskusijų eigą dėl Europą 2020 e, strategijos bei dėl konkurencingumo. E, šį dokumentą jums išsiųsime, jeigu turite komisarų, kurios, komentarų, kurios norite įtraukti, prašom, e, iki kitos savaitės dar yra laiko. Ir jeigu kas nors nori kipti į darbus, tai pasakysiu, kad tai yra mūsų indėlis į, į komiteto pirmininkų suėgos darbą. Jie, komiteto pirmininkai, apibendrins komiteto poziciją, perduos ją frakcijų pirmininkų suėgai ir jie parengs galutinį dabartinį rezoliucijos projektą. Aišku, kad jūsų pasiūlymai gali pažodžiu ir nesispindėti galutinėme rezoliucijos projekte. Todėl kiekvienam savo frakcijoje reiktų vieną ar kitą jam aktualų klausimą kelti. Tačiau mes taip pat savo indėlį tikrai nešime. Bendrai kaip komitetas Gavome paklausimą iš lordų rūmų, jie nori atlikti tyrimą. Jie nori susidaryti vaizdą apie galimą biudžetą per kitą finansinę perspektyvą, užduota nemažai klausimų. Kolegos iš Jungtinės karalystės, dirbantis mūsų komitete, taip pat juos pakartojo. Kolegos dirbs kaip privalo, mes pabandysime atsakyti ir aš kaip komiteto pirmininkė e, pabandysiu e, parengti atsakymą lordų rūmams. Vakar taip pat apie tai užsiminta buvo ir šis aspektas man nepaprastai svarbus, būtent kad mus domina ta išvada, kurią jie padarys. Išvada, kurią jie padarys atlikę savo tyrimą, todėl mums būtų įdomu gauti jų pranešimą ar ataskaitą, nes ji taip pat svarbi. Iš partitės žinome, kad panašus lordų tyrimų, lordų atsiprašau, rūmų tyrimai e, buvo labai aukštos kokybės, šių tyrimų rezultatai tikrai padėdavo toliau dirbti. Taigi tiek pirmininkės pranešimų. Ar dar yra kažkokių papildomų klausimų? Nėra. Tada visiems gero apetito skanaus.